Bonjour à toutes et à tous. Nous allons... Labadiena visiems, visiems ir visoms. Mes padedame mūsų susitikimą, vystimos reikalų komiteto susitikimą. Ir man tikrai labai malonu pasveikinti e, Dramblio kaulo parlamento pirmininką pono Soros. Taigi, pradėsime susitikimą e, patvirtindami e, darbo tvarkę. Yra keletas pakeitimų darbo tvarkėje ir e, pona, ponas Noisar pateiks savo nuomonę dėl žaidininkystės sustarimo protokolas su Kiribati šiandien, o rytoj taip pat bus pakeitimų tvarkoje, nu, darbotvarkėje ir darbotvarkės punktai bus tokie. Pradėsime išklausydami ponės Kretų nuomonę ir tai bus lyties genocidas dignusios moteris. Toliau pono Košman nuomonė dėl e, seksualinės sveikatos ir teisių. Toliau pono Kaminski nuomonė ir vadinasi korupcija viešajame ir privačiajame sektoriuose, poveikį žmogus teisėms trečiosiuose šalyse. O po to bus panorota nuomonė dėl teis, žmogus teisų situacijos Sahelio regione. Ir paskui teisime mūsų darbą, rytinės dalies darbą, išklausydami panokas Kačmarek nuomonę dėl direktyvos, dėl biodegalų ir dėl atsinaujinančios energijos. Jeigu kas nors turi pastabų arba, ar, arba pasisakymų dėl darbo tvarkės projekto, prašome pateikti jas, o jeigu ne, tai mes patvirtinsime pakeista darbo tvarkė. Jūs gavote protokolą sustikimo vykusio balandžio 10-23 dieną. Jeigu turėtumėte pastabų dėl šito projekto, prašome juos, jas pateikti sekretariatui mūsų posėdžio pabaigoje. Ir jis, posėd, protokolas bus patvirtintas. Jis taip pat... Pote, medžiagą dėl koordinatorių susitikimo, sprendimų ir rekomendacijų. Susitikimas vyko 22 balandžio. Jeigu taip pat turėtumėte pastabų dėl šito susitikimo, tai prašome iki šios dienos susitikimo pabaigos pranešti e, sekretoriatui. O jeigu bus pastabų, tuomet bus e, praneštas, priimtas dokumentas, toks koks yra pakeistas e, Dabar porą dalykų. Pirmiausia, dėl e, elektroninio parašo ir dėl mūsų komiteto vaidmens kaip pradininkų e, šio, šio klausimu. Ir mes pradėsime naudotis elektroninius parašus, skaitmeninius parašus ir tai labai palengvins dokumentų naudojimą ir mūsų darbo procedūra taps veiksmingesnė ir taupesnė. Ir čia pirmą kartą mes turėsim galimybę nuo ateinančios savaitės pasirašyti arba bendrai pasirašyti e, pastabas darbo tvarkės projektus mūsų komitete ir tai leis nebesiųsti dokumentų faksu, kaip yra dabar. Ir daugiau informacijos galim rasti e, į e komitį e, svetainėje. Ir taip pat bus surengtas atitinkamas informacinis susitikimas birželio 6 dieną. Taip pat m, noriu pasakyti, kad šiandien aš susitikau su e, JTO atstovais ir kalbėjome apie situaciją Sirijoje. Kaip žinote, situacija šioje šalyje yra dramatiška, jie atkreipė mūsų komiteto dėmesį į humanitarinę padėtį. Yra didžiulis pabėgėlių srautas ir e, yra skaičiuojama, kad yra 3,5 milijono pabėgėlių išvykę iš šalies. Vienas milijonas yra Jordanijoje vienas milijonas Libane, taip pat Turkijoje yra pabėgėlių ir šimtai tūkstančių e, pabėgėlių yra Irako šiaurėje. Tai yra daugiau negu 4 milijonai e, šalies viduje, asmenų šalies viduje, kuriems trūksta maisto, kurie labai sunkiai padėti. Jiems reikia 16 milijonų e, milijonų per savaitę, kad galėtų pamaitinti šitos, šitos žmonės, visus gyventojus. Fondui lėšų trūksta ir jie kreipiasi į mus, mes žinome, kokie yra mūsų biudžeto suvaržymai, taigi aš kreipiuosi į jūs, į parlamento narius, kad jūs atitinkamose šalyse jūs e, imtumėtės priemonių, kad būtų galima rasti daugiau lėšų e, Sirijai ir šitam fondai jo darbui, kuris gelbėja gyvybės, gelbėja žmonės Sirijoje. Ar komisija turi informacijos, noriu Jums pateikti pranešimą. Jeigu taip, tai tuomet suteikiu žodžių, e, suteikiu žodį atstovui, ponui Peter Craig McQuire. Like to... Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, komisija gegužės 15 dieną paskelbė komunikatą dėl vietos institucijų. E, šis komunikatas vadinasi vietos institucijų partnerėse šalyse įgalinimas e, tam, kad būtų galima pasiekti geresnių vystimosi e, rezultatų. Taigi mes bendradarbiavome su partneriais, siekiant užtikrinti vietos lygių tvarų vystimasi Ir siekiant atskleisti tų vietos institucijų pilną potencialą, mes kalbėjomės su tokiomis, tokių institucijų atstovais apie dalyvaujantį sprendimų prieimimą ir kitus dalykus. Ir dabar galėsime tęsti darbą dėl tarybos išvadų e, susijusių su šiuo komunikatu. Antra, komisija patvirtino komunikatą e, gegužės 21 dieną dėl migracijos. Jis vadinasi E, vystimosi poveikio migracijai e, padidinimas. Ir čia siekiama nustatyti bendrą ES poziciją e, jungtinių tautų atžvilgių. Rugsėjo mėnesį aukšto lygio dialogas dėl tarptautinės migracijos ir vystimosi vyks, taigi mes turime sparčiai dirbti, kad galėtume parengti ES poziciją rengiantis tam jungtinių tautų renginiui. Čia tikslas ir vėl yra skatinti migrantų mobilumą, e, skatinant vystimasi vidutinės pajamas gaunančiose šalyse ir kitus dalykus. Ir trečia, norėčiau paminėti, kad mes parengėme ES poziciją, e, kuri e, sudaro Europos vystimosi fondo tikslų dalį. Buvo parengtas naujas finansinis protokolas kotonų susitarimo rėmose ir rytoj prieš bendrą ministrų tarybą, kuri vyks birželio 6-7 dieną, kaip tik įvyks posėdis šią temą. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Merci. Labai dėkuoju. Mes negavome klausimų, kuriuos galėtume užduoti Europos komisijai dėl šito susitikimo ir dėl to mes galime perėti prie septintojo darbo turkės punkto, tai yra naujausi pokyčiai ir ateities perspektyvos Tramblio kaldo e, krante. Taigi, susitikimas su panu e, Gijom Kikbarį Soforu, tai yra Dramblio kalno kranto nacionalinio susirinkimo pirmininku. Mes e, pasikeisime su jo nuomonėmis dėl paskutinių įvykių ir dėl perspektyvų, vystimas perspektyvų Dramblio kaulo krante. Kaip žinote, Dramblio kaulo krant, krantas e, patyrė vystimas išuolį po rinkimų krizės įvykusios 10-11 metais, bet vis dėlto lieka dideli iššūkiai. Kaip komiteto pirmininkas, aš leisiu savo, ponė pirmininkė, jūs paskatinti toliau tęsti politinį dialogą, kuris būtinai yra vykdomas jūsų vadovaujamoje asamblėjoje. Mes e, iš tikrųjų niekada nes, nesam pabrėžę tokio didelio nacionalinės asamblėjos vaidmens siekiant tikros demokratijos. Mes todėl jūs skatiname, ponė asamblėjos pir, susitikimo pirmininkė, imtis svarbių klausimų nacionalinio interesų intereso klausimų, kurie e, padės jūsų šalį išbristi iš krizės ir imtis galios pusiausvyros klausimų, tai yra gynybos saugumo pajėgų klausimų, taip pat pagarbo žmogaus teisės, e, dialogo, tiesos ir susitaikymo komisijos darbo ir e, šitam darbui suteikti didesnį pagreidį. Taigi, ponė nacionalinio susitikimo pirmininkė, tai yra keletas klausimų, kuriuos mes norime aptarti šiame susitikime. Ir aš dabar jums suteikiu žodžiu 20 minučių. Dėkuoju, ponė vystimo mosi komiteto pirmininkė, ponės ir ponai parlamento nariai, gerbimi kolegos, ponės ir ponai. Aš norėčiau padėti, pradėti pirmiausia pasakydamas ačiū e, Dramblio kaldo nacionalinio susitikimo pirm, e, narių vardu ir Dramblio kaldo žmonių vardu pasakyti ačiū, kad leidote mums pasisakyti ir kreiptis į jūs. Ir vadovaudamas parlamento delegacijai mes atstovaujam penkias grupės, kurie mūsų, kurie atstovauja mūsų, e, mūsų, fra, mūsų šalį ir mes galime kreiptis į jūs kurie atstovauti 27 šalis ir 500 milijonų gyventojų. Aš norėčiau padėkoti e, visiems, e, ypač Austrijos e, atstovybės atstovui. Kaip žinote, niekas negali pakeisti teisėtų tautos atstovų žodžių, kai kalbam apie tai, kai reikia papasakoti apie šalies likimą. Dėl to aš norėčiau Jūs pasveikinti ir norėčiau padėkoti Jums, ponė pirmininkė, už tai, kad pakvietėte nacionalinių susirinkimų atstovus ir leidote mums pasisakyti. Ir jeigu aš galiu kalbėti su jumis šiandien, gerbiami kolegos, gerbiami Europos parlamento nariai, yra dėl to, kad mano šalyje krizė baigėsi. Dabar mes kūrėme teisės valstybę mes dabar kūrėme demokratiją Dramblio kalno krante. Ir aišku, jūs kaip pabrėžėte, tikrai lieka dar daug iššūkių, kuriuos reikia įveikti, bet šitie iššūkiai, aš turiu pasakyti ir patikstinti, kad yra tokie, kokius patiria visos besvystančios šalis. Tai yra šalis, besivystanti šalis, kurie patiria sunkumų, kuri kovoja su skurdu. Tai yra šalis, kuri siekia išbristi iš labai nesaugios padėties, kuri vyravo keletą dešimtmečių. Kai dėl politinio plano, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad Dramblio kaulo krantas funkcionuoja normaliai. Visos Respublikos institucijos egzistuoja, jos veikia. Taigi po, po sinkriminės krizės jau situacija mano šalyje pasikeitė po šešių mėnesių, nepaisant e, didelės krizės, kurią mes patyrėme, mes sugebėjome surenkti teisėtus parlamento rinkimus ir mes išrinkome nacionalinio susirinkimo pirmininką. Mes ir toliau dedame pastangas, siekdami organizuoti demokratiškus ir skaidrius rinkimus, vietinius rinkimus. Tai yra savivaldybių rinkimus ir regioninių tarybų rinkimus. Šitie e, rinkimai sukuria ramybės ir taikos klimatą tai ir manau, kad tai yra labai svarbu, tai yra didžiulis Tai yra labai svarbus e, klausimas ne vien tik tai vyriausybė, bet ir, ir, ir, ir mūsų tautai. Taigi aš su dideliu pasitenkinimu galiu pasakyti, kad situacija vystosi į gerąją pusę. Aišku, reikia apgailestauti, kad ne visos reikšmingos politinės jėgos nedalyvavo šitose rinkimuose. Tai yra SPI, buvusio prezidento partija, kuris dabar yra tarptautinėse justicijos rankose. Ir reikėjo, aišku, iš anksto, kad e, tarptautinis teismas išlaisvintų buvusi prezidentą tam, kad jis galėtų integruotis į politinius procesus ir kad jis e, kuris dalyvautų e, rinkimuose, bet, kaip jūs suprantate, tai ir pritarsit man ne, nėra išeitis, nes ponas Rababo yra tarptautinė teismo rankose ir mums, nacionaliniam susirinkimui, nacionaliniam susitikimui, tuščia kėdė nėra geras dalykas, tiek kaip vadovai mes turim teisę e, e, vykdyti į traukiančią, apimančią politiką. Ir mes siekiame prisidėti prie politinio gyvenimo skatinimo. Kai dėl saugumo klausimų, tai Dramblekolo krante mes tikrai dedam daug pastangų, nes po posrinkiminės krizės pajėgos buvo dezorganizuotos, reforma saugumo ir gynybos srityje dabar yra vykdoma ir ji tikrai pagerino ir perskirstė šalyje pirmos kategorijos pajėgas, tai yra policija ir nacionalinė žandarmerija. Nacionalinė armija yra restruktūrizuojama dabar. Tam, kad mes tikrai įvertintume tą pagerėjimą e, saugumo srityje, tai mes kviečiame jūs peržiūrėti tą tyrimą, kurį atliko jungtinės tautos. Ir mes iš ketvirtos vietos pakel, pakilama į pirmą vietą. Tai leidžia tarptautinėms organizacijams sugrįžti ir e, leidžia Afrikos vystimos bankui, kuriuo mes tikimės pradės vykdyti veiklą Dramblio kalno krante. Taigi, šalyje kaip mano, kuri turi didžiulę geografinę, geostrateginę padėtį, e, svarbia visai Afrikai, tai iššūkis išlieka didžiulis, nes mes mūsų kaimynai yra Mali, žinote, kokie yra saugumo klausimai Malyje. Iš kitos pusės mūsų kaimynai yra Liberija ir žinote, kad Liberija ir pati yra patekusi į labai nesaugį padėtį. Ir kaip ten būtų, e, saugumas yra Dramblio kalno kranto pirminis klausimas, svarbiausia klausimas. Ir mes manote, kad tarptautinė bendruomenė E, taip pat ir Europos Sąjunga, padės mums užtikrinti saugumą ne vien tik tai Dramblio kaulo krante, bet visoje ne vakarų Afrikoje, nes mes susidurėme ne vien tik tai su įprastinėmis grėsmėmis, kaip, kaip yra baditizmas, bet didesnėmis grėsmėmis, kaip terorizmas Malija, ir tai mums tikrai yra didžiulės reikšmės klausimas. Kai dėl ekonomikos Dramblio krantas daro didžiulės, deda didžiulės pastangas, mes siekime atgyvinti mūsų šalies mm, ekonomiką ir po reformos, po didžiulių investicijų, mm, ypač vykdami mūsų programas kartu su pasauliniu banku, su Afrikos banku, po tų reformų, kurios leido mums tiesiog mm, sustabdyti krizę ir mes dabar esame šalis kuri yra atvira investicijoms ir 2012 metais aš čia vėlgi kviečiuosi, kviečiu pasitiksinti su tarptautiniu valiutos fondo duomenimis, tiksliais duomenimis, kurie rodo, kad yra 9,8 procentų augimas mano šalyje. Mes ir toliau dėsime pastangas, vyriausybė yra įsipareigojusi ir 2013 metams mes manome, kad bus 9 e, procentų augimas e, ypač daug pastangų dedama kakavos auginimo srityje ir tai padės kovoti su skurdu, kadangi, kaip žinote, e, Mes esame žemės ūkio šalis, tai yra didžiausias kakavos gamintojas pasaulyje ir tai yra nepaprastai svarba, svarbi kultūra. Mes taip pat um, auginame ir afrikinius riešutus, esame didžiausias tiekėjas pasaulyje. Tai dėl nacionalinio susitaikinimo ir žmogaus teisų. Tai aišku, šalis patyrusi karą, mes tikrai turim pasakyti, kad yra nukreipimų, yra problemų žmogus teisų srityje, bet prezidentas apie tai žino ir jis nori užbaigti šitą užburtą ratą, tą pragarišką ratą, kuris truko mūsų valstybėje jau keletą dešimtmečių. Ir norime su, e, formuoti tyrimo komisiją, kuri nušviestų visus nusikaltimus, kurie buvo įvykdyti Tramblio kaulo krante po rinkimų. Taigi šita komisija vyko, vykdė savo darbą ir ji pateikė ataskaitą Respublikos prezidentui. Jis perdavė šitą pranešimą Teisingumo ministerijai ir Teisingumo ministerija turi e, atitinkamus duomenis iš šito pranešimo ir nacionalinė asamblėja, kaip ten bebūtų. Mes dabar 2011 metais pradėjome darbą, darbas vyksta ir dabar nacionalinės asamblėjos iššūkiai yra tikrai dideli, nes turime nacionalinę konstitucijos komisiją, kuri tikrai yra, kuri tikrai prisideda prie nacionalinio susitaikinimo. Tai yra esminiai klausimai, kadangi kaip jūs žinote, kad mes tikrai e, daug patyrėme, e, patyrėm didžiulę traumą ir tikrai yra vis, šalis yra labai nukentėjusi, bet visos atitinkamos institucijos dabar veikia, vykdo savo darbą ir mes kviečiame į tikrų susitaikinimo e, dialogą ir nes yra su mm, suformuota komisija, jie vykdo susitaikinimo darbą Pietų Afrikoje. Tai tikrai ilgalaikis darbas, nacionalinis susirinkimas vaidina savo vaidmenį šitame darbe ir mes manome, kad jau yra rezultatai. Po prezidento rinkimų mes galėjome organizuoti tyrimus, kurie vyko kitokioje atmosferoje negu toje, kuri vyravo iš karto po prezidento rinkimų. Pone pirmininkė, aš nenorėčiau gilintis į detalės, bet aš manau, kad svarbiausia tai yra patvirtinti jums, patvirtinti jūsų komitetui, kad Dramblio kaulo krantas grįžo į žaidimą, mes pergyvename didžiulę krizę ir mes esam pasirengę vaidinti savo vaidmenį tiek Afrikos kontinente, mes vaidiname savo vaidmenį ir mes priima, e, suprantame, kad mes esame lyderiai e, vakarų Afrikoje ir pirmininkas iš tikrųjų, e, prezidentas iš tikrųjų pirmininkauja uh, CDEO, tai yra Vakarų Afrikos e, e, šalių organizacija. Tai yra keletas elementų, kuriuos aš norėjau jums pasakyti, nes visi tie duomenys, e, kuriuos aš minėjau, yra, gali pasinaudoti komiteto nariai ir aš esu pasirengęs atsakyti į visus klausimus, išklausyti jūsų pastabas kuriuos jūs galėtumėte man užduoti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tai Dėkuoju, ponė pirmininkė, o dabar suteikiu žodį e, ponui Ponga, kuris prašė žodžių. Merci, madame la, la présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš esu trumpai kalbą nacionalinis susitikimo vicepirmininkas, aš džiugiuosi, kad galiu susitikti su jumis, dėkuoju už galimybę pasisakyti. Norėčiau pateikti e, keletą pastabų dėl susitaikinimo mūsų šalyje, kas vyksta dabar būtent. Taigi šitą komisija dialogas tiesa ir susitaikinimas, kuri pradėjo darbą 2011 metų. 2011 metais ar ji dirba veiksmingai, tokį klausimą aš gavau. Ar yra realus, reali pažanga? Norėčiau iškelti tokį klausimą, nes e, pranešimas, kurį pas, paskelbė Amnesty National e, praėjusiu metu e, vasarį 26 teigia, kad susitaikinimas yra sunkus nes yra tikrai daug nusikaltimų, yra veikla prieš pana bambu ir tiek armija, tiek kiti yra nebaudžiami. Kaip ES galėtų padėti eiti šito susitaikinimo keliu? Ir nacionalinė komisija kelia klausimą savo ataskaitose apie tuos e, nusikaltimus, kurie įvyko po rinkimų. Ar taip pat galėtumėte pasakyti, pasisakyti dėl šitų duomenų nurodytų ataskaitoje? Dėkoju. Merci. Dėkoju ir dabar suteikiu žodį ponui Mišel. Oui, monsieur le président, moi je voudrais d'abord... Euh, taip, ponė pirmininkė, visų pirma, aš norėčiau jūs pasveikinti ir taip pat e, Dramblio kalno visuomenė, kurie gyvena labai sunkiamis sąlygomis ir ji yra šalis, veikos abejonės, yra dar daug darbo ateityje ir aišku, yra sunku pasiekti visišką objektivumą, bet aš pasakyti, kad augimas beveik 10 procentų dabar tai rodo, kad tikrai Darbaikalų kantras yra stiprus partneris, e, ekonominis, politinis stabilumo partneris visame mm, regione, bet mano klausimas yra susijęs, aišku, ne vien tik tai susveikinimais ir prašau, kad jūs testumėte savo veiklą, bet norėčiau pateikti klausimą, 9,8 klausimai, procentų augimas, ar tai apima visas priemonės, kalbant apie socialinius tinklus, apie visuomenės funkcionavimą, tai yra institucijas funkcionuojančios ir paliečiančios gyventojus. Aš žinau, kad jūs turite, turite projektų, turite planų, bet kaip konkrečiai tai palies gyventojus. Ir tai trečia pastaba, aš norėčiau žinoti, kodėl, kas paaiškina, kas pateisina tai, kad FPI vaikų kino tokį boikoto vaidmenį. Aš tai pastebėjau jau kitose šalyse. Žinote, kad pavyzdžiui, kalbama apie pono Bagbor, Bagbor laisvę ir teisinė procedūra būčiamame teisme baigėsi prieš rinkimus, tai aišku yra įdomu, kalbant apie teisinę valstybę, taigi aš norėčiau žinoti jūsų nuomonę šito klausimu ir ką jūs asmeniškai darote, dauguma darote, vis tiekdami išeiti iš šitos situacijos, baigti bloka, blokadą ir pritraukti senąją prezidento partiją, kaip ją įtraukti į susitaikinimo procesą. Aš žinau, kad situacija nėra paprasta, bet man kartais pasirodo, kad yra strategija, opozicijos strategija, kuri reiškia, kad reikia atsisakyti į, į, įsijungti į pažangą, į bendravimą, bet reikia, kad dauguma darytų visas, dėtų visas pastangas, kad paskatintų šitą partiją išeitų iš užburto rato ir dirbti demokratijos susteikinimo srityje. Tai tiek norėjau pasakyti. Ir dar vienas elementas, tai ar galėtumėte pateikti daugiau detalių dėl, apie tos konkrečius sunkumus, su kuriais jūs susidurėte. E, mm, bet ir e, aišku, tai yra labai sunki operacija, delikati operacija, žinau, kaip sunkiai nevyksta, bet ypač e, kai jums kaip Dramblio kaulo kranto atstovai, kad jūs mums pasakytumėte, kokie tikslus ir konkretus, būdingi sunkumai Dramblio kaulo krante. Aš žinau apie kai kuriuos, bet manau, kad būtų įdomu žinoti jūsų nuomonę šito klausimu. Tiesiog kalbant apie socialinį e, aspektą, kokia yra socialinė politika, švietimas, kokią politiką jūs vykdote, nes aišku, čia nekalbam apie klėstėjimą, bet valstybė prisideda prie šito, šitos situacijos keitimo ir siekia pagerinti gyventojų padėtį. Dėkuoju. Prieš tęsiant darbą aš norėčiau pasveikinti atvykusią lankytojų grupę, kurios pakvietė pana Goran. Tai yra Portugalijos Tiksamburgo draugystės organizacija, taigi sveiki atvykę ir jūs dalyvaujate vystimasi komiteto darbe. Ir atrodo, kad yra International German School of Brustons mokiniai, taigi aš juos taip pat sveikinu atvykusius. O dabar suteikiu žodį ponai Kortes Lestra. Sí, presidente, presidente Soro. Ačiū, ponė pirmininkė, Norėčiau Pirmiausia, kad užsidėtumėte ausines, kad girdėtumėte vertimą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tikrai malonu sulaukti jūsų čia, taip pat išklausyti jūs ir tikiuosi, kad ateityje mes taip pat puikiai bendradarbiausime tarp parlamento ir jūsų. Aš manau, jog tai tikrai atneš labai teigiamų dalykų Europos Sąjungai. ES dirba su dramblio kaulo krantu skiriama daugybė paramos šiai šaliai, vykdomos įvairios priemonės. Tikimės, jog tai bus vykdoma ir ateityje ir tai yra svarbu abiems šalims, tiek ES, tiek ir Dramblio kaulų krantui. Aš manau, jog jau, jau ir praeitie buvo pasakyta, pavyzdžiui, 2008-2009 metais, kokie įvykiai vyko tuo metu. Po to matome, jog vyko geras augimas, tačiau Ką galėtume pasakyti, ar tas augimas yra jaučiamas visuomenės atžvilgių? Tai visiems mums yra labai svarbu. Kaip žinome, kas ketvirtas žmogus gyvenantis e, dramblio kaulio krante gyvena e, žemiau skurdo ribos. Taigi norėčiau sužinoti, ką jūs darote. Šią prasme, ar pavyko jums e, išnaikinti skurdą ir pasiekti jūsų užsibrieštų tikslų dramblio kaulo krante? Žinoma, Europos parlamentas bendradarbiauja su mumis, mes visi galime paspartinti savo darbą, pavyzdžiui, politinio dialogo srityje, sutaikinimo srityje. Manau, jog tai tikrai yra svarbu, svarbu kovoti su nebaudžiamumu, su teisingumu visiems. Manau, jog mums pavyko pasiekti geros pažangos šioje srityje. Be to, suprantu, kad Amnesty International nustatė aišku sąryšį tarp visų partijų vykdyto piknaudžiavimo ir pastaraisiais metais sukaupto turto. Manau, jog tai svarbu panagrinėti. Mes turime užtikrinti, kad nebūtų naudojami ginklai siekiant naikinti bendruomenės Dramblio kaulų krante. Norėčiau paklausti, kokiu iniciatyvų ėmėtės, kad kovotumėte su šią konkrečią problemą. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums už Jūsų dalyvavimą čia. Tikiuosi, jog mums pavyks ir toliau išlaikyti šiuos sklandžius santykius tarp Europos parlamento ir Dramblio kalno kranto. Labai ačiū. Dėkuoju, o dabar sutikiu Jums žodį atsakyti šitos klausimus ir turėsim dar antrąjį klausimų turą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už e, klausimus. Ir tai rodo, kad mano šalis domina Europos parlamento narius. Ir e, aš, man padarė įspūdį tai, ką, kaip jūs gerai žinote mūsų vidaus politinę padėtį. Labai teikstai atsakant į klausimą, kurį uždavė ir e, kalbam apie Amnesty International ataskaitą, ir kuri rodo, kad yra tam tikrų nukreipimų Dramblio kaulo krante ir tą nebūčiamumą atmosferą, kuri vyko Dramblio kaulo, vyravo Dramblio kaulo krante. Aš turiu pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai Amnesty International parengė ataskaitą, vyriausybė visuomet labai jautriai reaguoja. Ir aš pats, kaip nacionalinis susirinkimo pirmininkas, e, jeigu yra paskelbime, kad yra dešimtis politinių kalinių kalinių, kuriuo apie ką kalba Amnesty International, tai aš esu vienas iš pirmųjų, kuris mm, e, atsižvelgiu į šitą Amnesty International pranešimą, nes e, Amnesty International mane yra paskelbusi politinių kalinių. Ir e, tikrai problema tai nėra, kad vyriausybė trūksta valios imtis tų klausimų, kurios patiksina Amnesty National. Postinkiminė krizė pagal Amnesty International buvo keli milijonai e, žuvusių ir vyriausybė e, dirbo, tai ar galim pasakyti, kad nebuvo e, teisingumo, nebuvo vyriausybės, nebuvo teisingumo rymų, e, rūmų, nebuvo teismų, niekas nevyko, žmonės e, buvo išviryti iš gimtųjų vietų 2010-2011 metais tai reikėjo atkurti normalią padėtį, bet ar galim pasakyti, kad 11 metų sausio pirmą nebuvo jokių institucijų, ar nacionalinė asamblėja buvo, pradėjo darbą tik tai 12 metų balandžio mėnesį. Ir mes tęsime rinkimų procesą. Taigi visi klausimai, kuriuos iškelia Amnesty International, vis, visos problemos, komisijos ataskaitas yra ant vyriausybės stalo ir jį juos apsvarstys ir pateiks savo nuomonę. Nu, scenarinis susirinkimas yra tam, kad būdėtų, kad būtų dedamas pastangos, kad būtų e, sustabdytas nebūdžiamumas mūsų šalyje. Aš žinau, netgi tarptautinis būčiamasis teismas žino apie Dramblio kalno krantą, apie jo potencialą. Žinote, kad dabar dar e, nėra užbaigtas procesas su senuoju prezidentu. Taigi yra daugybė prioritetų ant stalo, vyriausybės stalo. Ir e, mes aiškinamės, kaip funkcionuoja teis, teisingumas. Mes Aišku, turim atkurti institucijų darbą, bet mes tikrai neturim laiko daryti viską dabar. Jau dabar, kai valstybė normaliai funkcionuoja, mes galime imtis tų klausimų, apie kuriuos kalba Amnesty mm, pranešimas, nes yra šitas dokumentas, bet jeigu yra nacionalinės tyrimo komisijos mm, dokumentas, kuris tai yra baisus žmogaus teisų e, pažeidimai. Bet ką reikia pasveikinti ir vyriausybė, ir Respublikos pirmininką, tai yra tai, kad dabar mes nesam tokie kaip ankstesnė vyriausybė, kuri padeda ataskaitą ant stalo, jis yra paž... paskelbiamas internete, bet mes iš tikrųjų norime, kad patys dramblio kaulo gyventojai sužinoti apie šitos nusikaltimus. Mes nenorim nieko slėpti, kad mes norim, kad teisingumas būtų skaidrus, kad teismai tikrai uh, dirbtų, kad mes kurtume teisinę valstybę, sukurtume demokratiją savo valstybėje. Mes esame įsipareigoję. Ir viskas, apie ką kalba šitas, šitą ataskaitą, mes priimame atsakomybę prieš teismą ir dėl to kalbant apie kitą klausimą, mes nesuprantame, kokia politinė partija dabar e, yra pasirengusi kovoti su demok statyti demokratiją mūsų šalyje, šalyje ir kurti teisinę valstybę. Bet, mes, bet kiekviena partija turėtų dalyvauti rinkimuose savo e, šalyje tam, kad paremtų teisingumo kūrimo procesą. Taigi, jeigu yra teigiama, kad reikia, jog šita šalis išlaisvintų poną Babo, kuris yra tarptautinė baudžiamajame teisme, tam, kad jo partija dalyvautų politinėme savo šalies gyvenime. Tai yra duris atviros visoms galimybės ir Randakalo vyriausybė nei parlamentas tiesiog negali reikalauti tarptautinio baudžiamojo teismo, kuris jau dirba e, dramblio kalno krante ir negalime stabdyti jo darbo. Tokia yra tikrovė ir Mes sutinkame, kad mes turim tęsti dialogą ir vyriausybė e, yra pasirengusi ir aš buvau ministrų pirmininkai, kai aš turėjau suformuoti vyriausybę 2011 metais vyriausybę ir mes turėjom kalbėti su opozicinėmis partijomis, netgi tada, kai prezidentas buvo Hagoje ir kai kai kurie nusikaltimai, už nusikaltimus padarytus mūsų šalyje. Ir buvo kviečiama, kad jis vėlgi grįžtų į šalį, bet jis atsisakė grįžti į šalį. Taigi, jungtinės tautos patvirtina, kokie procesai vyksta, vyksta Dramblio kaulo krante. Atsižvelgiant į, į normalius tarptautinės demokratijos principus ir rinkimai vyko teisingi, skaidrus ar ne. Ir turiu pasakyti, kad rinkimus patvirtino jungtinių tautų generalinis sekretorius ponės Bankimun ir jis teigia, kad mūsų rinkimai atitiko visas skaidrumą demokratijos sąlygas ir kad tai buvo atstovaujamieji rinkimai, jie atstovavo visa, visus Ravlikalo gyventojus. Taigi dabar aš manau, kad e, Europos Sąjunga turėtų skatinti Rablikaudo vyriausybę gerbti žmogaus teisės, eiti į eiti dialogo kryptimi, bet vėlgi aš turiu pasakyti, kad e, reikia kalbėti apie atsakomybę ir opozicijos atsakomybę kuri negali nukrypti nuo demokratijos kelio, ji turi grįžti į, į, į, į darbą ir turi prisimti atsakomybę. Ir baigdamas dėl paskutinio klausimo, jūs kalbate apie apie politiką kovoje su skurdu. Tikrai Dramblio kalno plente du dešimtmečius vyko karas, tai pusė gyventojų 9 metais buvo neturtingi. Yra, neturtingi tai yra 50 varg, procentų vargšų mūsų šalyje. Po rinkiminės, po rinkiminės prizės vyriausybė ėmėsi reformų siekdama daryti kažnors, kad e, Dramblio kaulo krantas pasiektų augimą. Ir vienus metus mes E, nu, tikrai daug dirbam, bet vienų metų nepakanka, kad mes pasiektume e, augimą ir kad pakeistų kasdienį žmonių gyvenimų. Reikia, kad šitą augimas tęstusi keletą metų, kad jis taptų reikšmingu ir kad jis sumažintų net skurdo indeksą mūsų šalyje. Dėl to aš m, sakau ir reikalauju jūsų, poniai parlamento nariai, pasakyti, kad dramblio kaulo krantas iš tikrųjų išbrido iš krizės, bet iš tiek dar labai jautrus, dar labai trapus. Ir pasakyti, kad mums reikia paramos, mums reikia solidarumo Europa, su Europos Sąjunga tam, kad mes įtvirtintume tą e, augimą Ramblio kaulo krante, kad keleto metų darbas nebūtų baigtinis, kad mes galėtume sumažinti skurdo ribą. Aišku, mes e, Ehm, nacionalinis susirinkimas balsavo dėl nacionalinio vystimosi plan, plan, plano keturiems metams, kuris baigėsi 16 metais. Šitas keturių metų planas nustatė prioritetus, tai yra du sektoriai - švietimas ir sveikata. Nes žinome, kad neišsivyščiusiai šaliai kaip mūsų turtai nėra ehm, prioritetas, bet mes turim paliesti svarbiausius, jautriausius sektorius. Mes ėmėmės spręsti šitų klausimų ir ponė pirmininkė apie tai žino, kad kalbant apie sveikatą, tai tikrai buvo skirta daug lėšų, kad būtų nemokamas gydimas. Pavyzdžiui, e, mes teikime, kad niešios moteris turi e, turėti galimybę nemokamai gydytis. Tokia yra vyriausybės politika, kuri funkcionuoja šiandien. Kai kuriems gydymo rušims mes tikime, kad reikia leisti gyventojams, neturtinkams gyventojams, kurios nuskurdino karas, kad žmonės galėtų naudotis nemokamą mediciną. Mes taip pat užtikriname nemokamą mokymą pradinėse mokyklose, Tai yra e, Dramblio kalno valstybė e, skiria lėšų, kad e, nupirktų mokymo priemonės vaikams iš neturtingų šeimų, kurie patys negalėtų nusipirkti knygų, vadovėlių, kad galėtų įti mokyklą. Mes, valstybė, perkame šitas mokymo priemonės tiems vaikams ir e, užtikrina nemokamą mokymą iki še, e, šeštos klasės. Tai yra keletas e, pavyzdžių ir dabar, ponė, pirmi, ponė pirmininkė, antras turas. Dėkoju, o dabar mano geras žodis. Oui, merci, Madame la Présidente. Dėkuoju, panė pirmininkė, vėlgi noriu užduoti e, klausimą pirmininkui. Aišku, aš dėkuoju už atvirumą, už jau įdomų pasisakymą kuris padeda geriau spręsti apie situaciją Draplekalo krante. Na, mums mes esame išorėje ir mes kalbam apie jūsų, jūsų, jūsų šalies praeitį. Tai buvo e, tikrai pavyzdys, dekolonizavimo pavyzdys. Tai aišku, mes matome žingsnius pirmin ir atgal. Ir kalbant apie šalį, kurioje vystimasis vyksta toks greitas, kaip per tiek trumpą laiką galėjo kristi taip, taip, taip žemai. Kokia yra e, trukmė, kiek laiko truko sėkmės periodas. Ir pažanga, apie kurią jūs kalbėjote, e, turėtų būti tvari. Jūs teigiate, teisė, jeigu aš teisingai supratau, kalbant apie žmogaus teisės, kokia yra pažanga padaryta, e, ekonominis augimas, e, tai aišku, augimas šalyje, kuri nėra turtinga šalis ir toliau vis dėlto politika e, užtikrino ramybę šalyje. Tai yra pagrindinė sąlyga keisti staciją jūsų šalyje. Taigi, mano nuomonė, žiūrint iš išorės ir žiūrint remi apie vidaus ir išorės situaciją, tai aš norėčiau, kad jūs patvirtintume mano informaciją, ar tiesa, kad, tiesa, kad Afrikos vystimosi bankas, kuris prieš krizę buvo Abidžane, paliko Abidžaną ir įsikūrė, įsisteigė Tunise, ar jis yra pasirengęs grįžti į Abidžaną. Jeigu taip, tai bus tikrai puikus žingsnis į priekį jūsų šalyje ir tai sveikina tarptautinė bendruomenė apskritai. Ir Afrikos vyriausybė iš tik, taip pat. Ar šita informacija yra tiksli ir kada jūs galėsite vėl priimti Afrikos vystimosi banką, kaip e, labai svarbią instituciją, kuri priima lemiamus e, sprendimus. Tai Dėkuoju dabar žodis ponui Noiser. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas nacionalinio susirinkimo Pirmininkė, jūs mums gana aiškiai pristatėt, su kokiais sunkumais tenka susidurti jūsų šaliai. Taip pat akivaizdu, kad jūsų šalis eina teisinga kryptimi, daro didelę pažangą. Taip pat kalbėjote ir apie jūsų šalies bendradarbiavimą su Europos Sąjunga. Anksčiau kalbėjote ir apie sutaikinimo procesą ir aš turiu dėl to klausimą. Tas e, taikinimo procesas, ar jį taip pat remia Afrikos e, Sąjunga? ir e, taip pat e, e, Vakarų Afrikos valstybių bendryje. Atrodo, kad ES turi vaidinti svarbu vaidmenį, bet žinoma, tam tikrą prasme Afrikos sąjunga turėtų vaidinti netgi svarbesnį vaidmenį. Manau, turėtų dalyvauti šiame procese. Dabar dėl bendratarbiavimo su ES yra EDF ir, kaip suprantu, maždaug 200 milijonų eurų e, turėtų būti atidėta, skirta jūsų šaliai. O kalbant apie 11 EDF, e, tas, e, tas suma turėtų padvigubėti, kaip aš suprantu, ir viršyti 500 milijonų eurų. Kaip suprantu, iš šių dokumentų norėtumėte daugiau dėmesio skirti žemės ūkiui, taip pat energetikai ir energijos tiekimui, norėtumėte e, imtis inovacijų šiuose e, sektoriuose. Dėl žemės ūkio norėčiau pasteirauti, e, kiek dėmesio bus skirta mažų smulkių ūkių vystimuisi ir taip pat noriu pasteirauti dėl moterų vaidmens tuose mažuose ūkiuose. Ar jūs atkreipėte dėmesį į moterų vaidmenį. Kas dėl e, prieigos prie energijos, būtent šios ryties, manau, būtų svarbu paminėti, kad neturint prieigos prie energijos ir neturint galimybės vystyti energetikos, turbūt negalėsite padaryti didelės pažangos kaip šalis, taigi energetika yra labai svarbi. Ir uh, kokią politiką jūs planuojate šioje srityje, ar turite kokiu nors stambių projektų energetikos srityje, ar vis dėlto svarstote regioninius projektus, decentralizuoto pobūdžio projektus. Dėkuoju, o dabar sutikiu žodį savo pačiai, prieš e, sutikiant žodį ponė pirmininkui. Mes visi žinome ir prisiminame, kokia vyko drama šalyje prieš keletą e, ir kai buvo užkaptas laivas, kuris paregistruotas Niderlanduose ir nelegaliai jis ir, ir nelegaliai jisai iškrovė toksinės medžiagas pas jūs, mes žinome, kad yra, e, buvo keletas e, žuvusių ir keletas šimtų tūkstančių e, su, sužeistų. Ir tarptautinė bendruomenė norėtų žinoti apie tai. Mano klausimas būtų tai, ar, toks, ar dabar aukoms nukentėjusiems yra atlyginta, ar jos yra gydomos ir koks buvo sandoris. Aš kiek žinau, tai buvo, sandoris siekia kelius šimtus milijonų eurų. Tai yra dolerių, atsiprašau. Taigi aš dabar sutikiu žodį jums atsakyti visus klausimus. Merci, madame. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atsakant į pirmąjį klausimą, ar e, Dramblio kalno krante vyksta pažanga, aš galiu užtikrinti, kad principas grįžtant į grįžtant į grįžimas į Dramblio kalno krantą yra užtikrintas. Bankas grįžta. Mes e, kalbėjome su Afrikos vystimosi banko atstovais, aptarėme, aptarėme sąlygas ir kaip jie įsisteigs, įsikurs vėl mūsų šalyje. Taigi mes kalbam apie pastatą, kurį gaus Afrikos vystimosi bankas E, Dramblikaulio krante ir tikrai vyksta procesas, eina tinkama likme, tai ir rodo ir tai patvirtina tai, ką aš sakiau ką tik, kad staugumo klausimas Dramblikaulio krante tai yra tikrai sprendžiamas ir saugumo padės, padė, pagerėjo. Tai ne vien tik tai dramblio Kalvo krantų vyriausybės nuomonė, bet galite nueiti į interneto svetainės ir e, pamatysite, kad mes perinėjome iš ketvirtos vietos į pirmą vietą ir tikrai tai rodo, kad visos e, tarptinės institucijos gali įsisteigti Tramblio kaulo krante ir visos tarptinės organizacijos, kurios buvo išsikėlusios, jos dabar grįžta vėl į Tramblio kaulo krantą. Ir mes tikrai nekankam, nekandžiai laukiame, kol Afrikos vystimosi bankas grįžo mūsų šalį. Aišku, replikavo krantas. E, yra tikrai daug nukentėjęs, bet mes susidurime su vairiomis problemomis, e, kurios kyla iš tos mūsų krizės, patirtos krizės. Ir kai visose šalyse, kai ištinka krizė, tai tikrai dinksta saugumo jausmas ir atrodo, kad ateina užsieniečiai ir atima darbo vietas iš čia buvų gyventojų ir tai tiesiog tai sukelia neapykantą ir pavydą, tuomet ištinka politinė krizė tada, kai, e, kai, kai valstybės institucijos yra susilpintos ekonominės krizės. Būtent e, Dramblio kaulo krantas tai ir išgyveno tokią krizę, kai truko e, e, infrastruktūros tai mūsų, mūsų šalyje, tai tikrai aišku sukėlė tarptų politinė įtampa. Bet e, remdamiesi šitą patirtimį, dabar mes tikrai kūrėme teisės ir demokratijos valstybė. Ir e, mes e, siekime atsikratyti tų neigiamų, neigiamų problemų, neigiamų veiksmų, kurie, su, kurie pakenkė mūsų šaliai. Taigi mes konsoliduojame teisinę valstybę, demokratinę valstybę ir mes gerbime žmogus teisės. Kai dėl klausimo dėl sustaikinimo proceso reikia iš tą sustaikinimo procesą žiūrėti kaip į dinamišką procesą, nestatinį procesą. Mes suformavome teisingumo teisės ir sustaikinimo komisija ir ji paprasčiausiai gali pasakyti, kad mes esam pasirengę atleisti, bet reikia, kad teistybė apie šitos nusikaltimus padarytus mūsų šalyje būtų žinoma kad kalti turėtų atgailauti, ne vien tik tai atgailauti, ir kad teismas atlikti savo darbą. Tai vyko Pietų Afrikoje ir aš manau, kad tai įvyks ir Nablikaulo karante. Tai vyko Ruandoje, kur yra genocidas, kur milijonas žub, žubusių. Tai, tai turi įvykti ir Nablikaulo krante, bet reikia suprasti, kad negalima tai vykdyti kaip suburtų lasdelė, negalim visko nutrinti, visko nubraukti, bet reikia išgyventi, reikia eiti į priekį, nepaistant tų sunkumų, su kuriais susidurėme. Dėl to aš tikrai noriu pasakyti, kad visi politiniai veikėjai, atstovaujantis konkrečius partijų interesus, kad jie turėtų dirbti dramblio kaulo krantą, į valstybę, kurią mes kūrėme, kad jie ne vien tik tai susitelktų į lyderius, bet kad jie susitelktų į valstybės poreikius. Dėl to aš sakau, kad kiekviena partija turi atsakomybę ir ji turi vaidinti savo vaidmenį, sprendžiant šitos susitaikinimo klausimus. Ir, ponė pirmininkė, aš būčiau laimingas Abidžane, priimti, galėdamas priimti Europos parlamento narius. Kviečiu juos atvykti į Dramblio kalvo krantą, kalbėti su vienais ar kitais, kalbėti su vyriausybė, nes vyriausybė tenka didžiulę atsakomybę tiesiog skatinti suteikti impulsą susitaikinimo politikai, bet reikia taip pat kalbėti ir su opozicija ir tam, kad jiems pasakyti, kad jie taip pat turi prisimti atsakomybę, kad jie yra atsakingi. Nes labai dažnai e, atrodo, kad kai aš esu opozicijoje, tai kai aš sakau, viskas yra tiesa, kad tik opozicija turi teisės monopolį, bet būna, kad opozicija ir klysta ir dėl to reikia tikrai kalbėtis ir, ir aiškintis ir mes turim sujungti pastangas dėl bendradarbiavimo su Europos Sąjunga. Jūs kalbėjote apie atitinkamus sektorius, jūs žinote, kad e, Darbo kalno krantas yra nepriklausomas nes 70-mečio ir skriptis yra aiškiai, nes pirmas prezidentas uh, dramblio kaulo vystimasti e, sutelkia ties žemės ūkio vystimusi. Tai yra mūsų prioritetas, kai kitos šalis pasirinko kitas strategijas, vystimasi strategijas. Dramblio kaulo krantas pasirinko tai, kad reikėtų savo vystimasi pradėti nuo žemės ūkio vystimo. Mes dirbame žemės ūkio srityje ir mes ne vien tik tai Tramblikaulo krante, bet visoje Afrikoje yra Afrikos problema yra tai, kad mes turim milijonus jaunų žmonių, kurie neturi darbo. Ir kas vyksta Liberijoje, Malyje, Dramblikaulo krante, visi žmonės, kurie grėbėsi ginklų, jauni žmonės, kurie grėbėsi ginklų, aišku, kad e, ginklai yra gražiau negu kastuvas. Ir ginklai padeda jiems išgyventi ir jaunimas e, labai lengvai griebėsi ginklų, bet tie žmonės, e, kurie kurie stabiliuoja ginklai, jiems reikia pasiūlyti kitas alternatyvas. Tai yra pasiūlyti darbą arba valstybėse, kaip mūsų šalis, neįsivysti šalis, kokie yra sektoriai, ieškant įdarbinimo. Mano nuomonė, tai yra žemės ūkis, nes žemės ūkija nereikia nereikia turėti diplomų, kad galėtum dirbti. Ir netgi beraštis gali dirbti žemės ūkija, nereikia tam diplomų. Taigi mes manome, kad iš tikrųjų tam, kad mes sumažintume didžiulį nedarbą mūsų šalyje, nes tai yra 4 milijonai jaunų žmonių kurie beldžiasi į darbdavių duris. Ir jų reikia tikrai skirti daug pinigų žemės ūkiui tam, kad mes apsaugotume visą jaunimą, kuris e, e, neturi ko valgyti, kuris negali išmaityti šimų, kad jie turėtų darbą. Aš sutinku su jumis, poniai parlamento nariai, sakant, kad iš tikrųjų dabar reikia e, peržiūrėti visus klausimus, bet leisti valstybei apsirūpinti maisto produktais. Mes dirbam šitą kryptimi, kai dėl energijos tai tikrai yra globali problema, mes nesame konkurencinga šalis, nebūsim konkurencinga, jeigu neturėsim e, energijos gamybos pajėgumų. Kai dėl dramblio kaulo kranto, tai jūs žinote, kad mes parduodam e, energiją Burkina Faso, Maliui, Ganai ir jeigu mes turėsim pajėgumus didžiausius regione, tai mes parduosim elektrą ir Berijai ir Gvinėjai, Sierleoniai, tai tikrai labai svarbus esminis klausimas ir manau, kad negalima sureglamentuoti mūsų mikro valstybės, tai reikia e, žiūrėti regioninių požiūrių. Ir Nigerija, e, kuri gamina uraną, tai tikrai aš diskutavau ir jungtinėse tautose, ir Europoje, ir mes turėtume toliau spręsti šitos klausimus, o prašau, ponė, manęs nestabdyti, nes aš žinau, kad pas mus Afrikoje mes leidžiam e, kai ką daugiau, bet mes vis dėlto turim gerbti skirtą laiką ir turiu pasakyti, kad energetikos klausimas yra esminis klausimas besivystančios Afrikos šalims, kad jos taptų konkurencingos ir gebėtų e, vykdyti mūsų tikslus. Dėkuoju. Man belieka tik tai padėkoti ponui nacionalinio susitikimo pirmininkui už jo vizitą, už tai, kad jis papasakoja mums apie situaciją dabartinę padėtį Drablio kalno krante. Ačiū. Merci.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 Nous allons continuer. Euh, Dabar tęsime darbą ir pasikeisime nuomonėmis dėl žvejybos susidarimo tarp Europos Sąjungos ir Kiribati. Ir ponas Noiser yra pranešėjas. Mes žinome, kad atitinkama Mas komitetas ir žmogytis komitetas pritarė minėtam protokolui. Ir dabar iš karto suteikiu žodį ponui Noister, kad jis patiktų, pristatytų savo nuomonę. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ačiū, pirmininkė. Kaip minėjote, mes rengiame nuomonę. Kaip už žuvinkistę atsakingas komitetas ir jau ne vieną kartą vyko diskusijos, savo nuomonėje rekomenduoju, kad nebūtų pritarta šiam e, žvejybos protokolui, e, dėl ko? Dėl to, kad komisija e, veda dėrybas dėl žvinkistės susitarimo ir atrodo, kad komisija ne viską atsižvelgia, neatsižvelgia į e, tai, kad pagal susitarimą dėl e, ramėjo vandenino e, žuvinkistės ir žvejybos yra taikomas atitinkamas siauras režimas ir dabar į tokį siaurą susitarimą nėra atsižvelgiama. atrodo, kad yra pažeidžiamos Kiribačio e, gyventojų e, teisės. Tai yra nepateisinama ir visuomet e, parlamente kalbame apie tai, kad norime skatinti regioninį bendratarbiavimą tarp AKR valstybių ir ES, bet kalbant apie šį konkretų susitarimą su Kiribačiu, iš tiesų taip gaunasi, kad yra susilpninamas regioninis bendradarbiavimas. Taigi e, mūsų pasiūlymas būtų atmesti e, susitarimą e, tokio pavydalo, kokio jis yra, ir parengti naują susitarimą, kuriame būtų paisoma tos euro susitarimo dėl regioninio bendradarbiavimo. Ir jeigu pritartume šiam susitarimui tokiam, koks jis yra dabar, sukurtume neigiamą precedentą dėl to, kad ES praktiškai paneigtų e, kitus susitarimus, kurie šiuo metu galioja. Ir kalbant apie susitarimą su Kiribačiu, jeigu Europos parlamentas atmestų šį susitarimą finansinių paužiūrių, e, Kiribačiu tai nebūtų pasaulio pabaiga. Jis netektų 1 procento savo metinio biudžeto ir tas žankstės susitarimas iš tikrųjų mm, siekia tik vieną procentą biudžeto Kiribatyje ir tiesiog reikės kažkiek dar palaukti, kol bus parengtas naujas susitarimas, atsižvelgiant į siaurą regionį susitarimą ir e, tuomet situacija pasikeistų. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich danke auch dem Berichterstatter. Ich kann im Grunde genommen nur genau das. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Norėčiau tik tai sutikti su tuo, ką sakė ponas Noizeris. Ir šalia pono Noizerio nuomonės mes taip pat turime ir biudžeto komiteto nuomonę. Ir biudžeto komitetas pritarė protokolui, tačiau manau, kad biudžeto komitetas žiūri tik į finansinį pagrindimą. Taigi, palyginus su ankstesniu pritarimu, čia nėra didelio skirtumo biudžeto komitetas mano, jog viskas yra teisinga finansinių požiūrių, tačiau manau, jog ponas Noizeris laikosi mūsų politinių nuostatų ir sako, jog jeigu mes norime skatinti regioninį bendradarbiavimą tarp besivystančių valstybių, negalime to pažeisti ir Kiribačio atsakingų institucijų atveju ir atžvilgiu. Ir tai, žinoma, yra susiję ir su kitomis netokiamis svarbiamis susitarimo dalimis. Pavyzdžiui, tai yra susiję taip pat ir su augančiu jūros lygiu, nors tai nėra mūsų šiandienos e, pranešimo dalis. Taigi, manau, jog čia mes turėtume laikytis įprastinio požiūrio ir manau, jog įprasta būtų ir toliau tęsti dėrybas. Žuvininkystė yra svarbi sudartis, tačiau šis susitarimas sudaro tik tai vieną procentą nacionalinio biudžeto. Uh, Ir aš siūlyčiau savo politinės frakcijos vartų laikytis pranešėjo nuomonės. Ačiū dabar ponas Ponga. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš, mano nuomonė, gal šiek tiek bus skirtinga. Aišku, aš dėkoju Jums, dėkoju už darbą, kurį atliko kolegos, kolega Noizer. Kaip žinote, e, Ramusis Vandeninas, e, tai neapsimesiu, kad aš jį labai gerai e, pažįstu bet aš iš ten esu kilęs, tai šiek tiek apie jį žinau. Tai mano regionas Kiribati yra netoli naujosios kalendonijos. Aš suprantu pono Noizer nerimą, kalbant apie susitarimus, regioninius susitarimus, kurie sudarė Kiribati sukčių e, valstybė. Ir mes turim, kaip Europos Sąjunga, gerbti e, kiribačių įsipareigojimus, e, sudarius sutartį ir aš pritartam principui. Ir kalbant apie protokolą ir nu, keičiantis nuomonėmis su komisija, ir gaila, kad komisijos atstovų šiandien atrodo nėra. Ir man atrodo, kad Europos Sąjunga netrukdo karibačių įvykdyti savo tarptautinės prievolės. Ir iš tikrųjų Kiribati e, tarsi norėtų e, šitą protokolą atidėti, jie nori per, perrašyti naują sistemą, e, pasgavimų sistemą. Tai yra kaip numatyta naujoje sutartyje ir jungtinės valstijos netaiko VDS sistemą, su, sistemos su, re, šalimis, nu, vadinamis šalimis ir jie atsižvelgia į nacionalinį tvarką, tai yra VCFC. Europos Sąjunga pagal šitą protokolą e, kalba apie ilgalaikę žvejybą ir nori, kad ji vykti, vyktų skaidriai. Mes gerbėme tarptautinę teistę. Be to ir komisijos e, nuomonė protokolas e, nustato finansinę pusiausvyrą ir tai tiesa, kalbant ir apie ankstesnį protokolą, kurį numato ekspost vertinimą. Ir tvarka nustatyta pagal protokolą nurodo, kad jeigu reikia, Europa prisidėtų finansiškai. Šitas ekspost vertinimas taip pat pabrėžia ir mm, reikia pabrėžti, kad protokolas yra naudingas dviems šalims ir jis prisideda prie kiribačio vystimuose. Ir čia mes turėtume žinoti, kad Kribati turi nedidelius resursus ir kad ES pagal šitą naują e, protokolą skirs 1 325 tūkstančius eurų per metus e, ir tiesiog paremti Kiribačio žvejybininkystės politiką. Taigi, trims metams 4 milijonai 485 tūkstančiai eurų ir šitas temos, šitos sumos padės tikrai vystimuisi ir šalį, kurie priklausoma nuo žuvininkystės resursų, tai yra nuo 20 iki 30 procentų visų e, Kiribačio valstybės išlaidų. Tai yra labai svarbi dalis. Taip pat kalbam apie šitą protokolą, kad siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos Sąjungos ir Ramiojo vandenino šalių. Jeigu bus atmestas šitas protokolas, tai Europos Sąjunga susilpnins uh, regioninės organizacijas ir vandeninio žvejybą. Ir tai neleis vykdyti tvarios politikos. Šitos šalis ir Junktinės valstijas, Australija, Naujoje Zelandija yra sintamėjusios šio protokolu ir tai yra istorinė galimybė Europos Sąjungai, nes jeigu Europos Sąjunga pasitrauks iš šito regiono, tai ją pakeis kitos šalis ir Europos vertybės bus tiesiog jų nebus laikomasi, jų, jas pakeis ekonominį interesą. Tik aš prašy, turiu pasakyti, kad komisija pritarė protokolų dėl Mikronezijos, Lemono šalims ir saloms, nes yra taikoma VDS sistema. Mes taikome dvi skirtingas politikas, bet ar neatrodo, kad mes turėtume būti nuseklus? Aš dėl to pateikiu pataisą ir pabrėžiu, kad reikia laikytis tarptautinės teisės. Aš manau, kad jūs mane paremsite, gerbimi kolegos. Ačiū. Labai dėkoju. Uh, thank you very much, Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau. Taigi negirdėjau pranešėjo pasisakymo dėl šio pranešimo, dėja taip pat negirdėjau ir komisijos pranešimų, bet norėčiau pirmiausia pasakyti, kad e, būdama pranešėja, kuri rengė susitarimą su Kiribačių žuvininkysės komitete, aš visiškai sutinku su ponu Noizeriu dėl vystimosi politikos perspektyvos ypač svarbu kelti šios klausimus, kaip kad ir padarė ponas Noizeris savo nuomonėje dėl žuvininkystės susitarimo. Ir regione nuomonė yra labai neigiama būtent dėl to, kokiu būdu ES dėrėjosi dėl tokių žvejybos susitarimų. Ir Taip pat pasakytina ir apie žudininkysės sustarimus su Mikronezija ir Solomonų salas. Deja, nemačiau, kuomet nagrinėjome žuvininkysės komitete susitarimą su Mikronezija, kad būtų vykusi kažkokia diskusija. O kodėlgi ji kilo šiuo metu? Todėl, kad ši veikla vyksta visiškai priešingai, negu kad buvo planuota. Ir kartais nėra lengva gauti informaciją apie tai, kas vyksta, tačiau mes žinome, kad Mikronezijos parlamentas atmetė susitarimą su Europos Sąjunga, remdamasis tuo, kad Europos Sąjunga atsisakė e, pripažinti PNR susitarimus ir kitus dalykus tam, kad galėtų kalbėti tik tai apie laivų E, plaukiamas dienas. Ta pati galima pasakyti ir apie Solomono salas ir susitarimas su Solomono salomis taip pat įstrigo. Mes e, diskutuojame apie tai labai daug žuvininkystės komitete ir padėtis yra tokia, kad turime daugelį mažų besivystančių salų valstybių ir tai nėra labai įprasta, bet jos nužengė labai toli bendradarbiaudamos savo pagrindinių gamtinių išteklių valdymo srityje. Ir pagrindinis jų gamtinis šaltinis yra žuvų ištekliai. Ir tai yra ypač svarbus šaltinis. Jau ilgą laiką salos stengiasi gauti kaip galima daugiau naudos iš šio gamtinio išteklio. Taigi labai sunku yra valdyti savo pačių žuvų išteklius, kadangi jos, žinoma, keliauja iš vienos teritorijos į kitą, taigi būtina bendradarbiauti šioje valdymo srityje. Ir atsakingos institucijos susitarė sukurti tokią sistemą. Ir pagal ją, jeigu pavyzdžiui žuvų, žuvis buvo vienoje teritorijoje, po tam tikro laiko jos persikėlė į kitą teritoriją, tuomet yra nustatoma e, tam, tikros, tam tikras žvejybos dienų skaičius ir vėliau galima keistis e, žuvų ištekliais, pardavinėti žuvis, pavyzdžiui, pigiau. Tai yra ypač svarbu, buvo padaryta didžiulė pažanga e, toje pasaulio dalyje. Ir štai kodėl yra ypač svarbu, kad ne viena iš susitarimo šalių nesutiktų pardavinėti žuvų pigiau negu kad kitos susitarimo šalys. Ir, pavyzdžiui, Mikronezija nenorėjo susitarimo su ES, ji, ji pardavinėjo uh, uh, už tokią kainą, už toną, kokios nenorėjo pripažinti kitos susitarimo šalis. Ir Europos Sąjunga du kartus dalyvavo regioninių žuvininkystės organizacijų susitikimuose Ir paprastai ES laikoma labai teigiamų veikėjų toje pasaulio dalyje, kadangi mes esame e, pagrindinė e, šalis, teikianti didžiausią paramos dalį, ypač žuvininkystės plėtrai. Tačiau kalbant apie žuvininkystę, dėja, ir tikrai galiu jums tai garantuoti, nemanau, kad komisija taip, tai paneigtų, tai čia mūsų įvaizdis yra ypač neigiamas. Būtent labai neigiamai yra suvokiama Europos Sąjunga, todėl kad šalis mato, kad Europos Sąjunga kišasi ir mėgina supriešinti susitarimo šalis. Derasi su jomis po vieną vienu metu ir sako, jog mes nepritarsime jūsų sistemai, mes norime pirkti žuvi taip, kaip mes nuspręsime. Ir tai kuria didžiulį konfliktą ir įtampą tarp Ramio vandenino valstybių. Ir tai yra esmė, tai ir yra problema. Žinau, kad yra problemos moksliškai nustatyti uh, E, sistemas, kvotas, kiek žuvų bus sugaunama kiekvieną dieną. Tačiau žinau, kad pavyzdžiui, Kiribačio atveju Nauro susitarimo e, šaliai susirengė techninio pobūdžio darbo grupės posėdį ir ten buvo nustatyta, kad Kiribatis viršyje nustatyta žvejybos dienų skaičių. Nežinau tikslaus skaičių, tačiau žinau, kad tai buvo gana svarbus skaičius. Sakyčiau, 30-40 procentų daugiau, negu kad buvo paskirta žvejybos dienų. Ir atsižvelgus į Europos Sąjungos žvejybą toje teritorijoje, matosi, kad jos žvejyba negali būti paverčiama žvejybai laivų dienų skaičiumi. Ir Ir pats Kiribatis viršyje jam nustatytą žvejybos dienų skaičių jūroje. Taigi manau, jog ypač svarbu tai, kad vystimosi komitetas ir toliau pabrėžtų tai ir kritikuotų, jog mes tai ir sakytų, jog mes iš tikrųjų norime skatinti regioninį bendradarbiavimą tarp šių mažiausiai išsivyščiusių valstybių. Ir tai yra to pavyzdys. Mes negalime tik tai ateiti ir pasakyti, ei, vyrukai, mes negalime pritarti jūsų sutarimams, persidėrėkite dėl jų su mumis, atskirai kiekvienas, mes nepritarsime jūsų sistemai, norime, kad darytumėte taip ir taip. Tai ir yra problema. Žinau, kad komisija mano ir aš sutinku su tuo, Būtų tikrai gaila, jeigu mes neturėtume atstovavimo regioninėse žuvininkystės organizacijose, tačiau nemanau, kad tai bus, nes ES yra pagrindinė rinka, pagrindinė tuno rinka ramiajame vandenyne. Ten yra sugaunama 40 procentų visame pasaulyje sugaunamo tuno. Europos Sąjunga sudaro pagrindinę rinką Ji yra tos organizacijos šalis, kaip rinkos šalis. Tai iš tikrųjų pagerina ES e, įvaizdį toje organizacijoje. Ir tai yra geriau negu kad Europos komisija ten sėdėdama atstovautų tik tai laivų skaičių. E, sakoma, kad pagal Kiribačio susitarimą e, žvejoja tik tai labai nedaug laivų. Nesu prieš tai, kad e, laivai ten plaukiotų, tačiau manau, kad reikia persidėrėti dėl susitarimo, kad žinotume, kad viskas vyksta pagal tvarios žvininkystės sistemą. E, žinome, kad yra tam tikras dienų skaičius, kurį Kirimačiui leidžiama žvejoti. Mes turime nustatyti, kad būtų mokama tokia pati suma, kaip kad gauna ir kitos mažos salos. Taip pat kyla didelis susirūpinimas dėl šio klausimo, kadangi mažos Ramio vandenino salos sako, jog jos nori padidinti e, ribą. Ir Kiribatis dėl kažkokios priežasties buvo vienintelis, kuris nenorėjo e, padidinti. Tai yra 400 ar 500 dolerių per dieną. Taigi, jeigu palygintume sugavimus pagal ES susitarimą ir tai, kiek už tai yra mokama, pamatytume, kad e, pagal šį konkretų susitarimą ES moka nepakankamai. Žinau, kad yra panašus susitarimas ir su JAV, taip pat žinau, kad Japonija ir na, nesu tikra dėl Japonijos, sako kalbėtoja, bet JAV dabar derasi dėl naujo regioninio susitarimo pagal VDS ir ji nesiekia kažko kito. Na, radau skaičius. Kiribatis viršyje beveik šimtų procentų nustatytas, nustatyta dienų skaičių, skaičių. Taigi tai yra daug daugiau negu kad 30 procentų, kaip sakiau iš pradžių. Taigi iš esmės, jeigu mes suskaldysime šį bendradarbiavimą, tai sudarys didžiulius ekonominius nuostolius visoms šalims, jos nebegalės bendradarbiauti, jos nebegalės pačios valdyti savo pačių gamtinių išteklių, tai iš tikrųjų padarys didžiulę žalą regionui, tai neprisidės prie ES vystimosi politikos tikslų. Iš tikrųjų, Koreja ir Japonija taip pat taiko VDS sistemą E, savo susidarimuose su to regiono valstybėmis, taip pat ir Kinija bei Naujoji Zelandija. Taigi atrodo, kad ES yra vienintelė e, didžiulė gale, kuri tam nepritarė. Na, sutinku su komisija, mums yra reikalingas skaidrumas šiuo klausimu, bet taip pat atrodo, kad šis išteklis e, yra pakankamai tvarus ir mes turėtume leisti pačiam regionui jį vystyti. Ačiū. Merci, merci beaucoup à vous tous. La commission... Dėkuoju visiems, komisija nėra atstovaujama. Ir dabar aš norėčiau pridurti savo nuomonę, papildyti jūsų nuomonės, aš taip pat esu priešiška šiam žaibos susitarimui ir aš siūlyčiau, kad mes balsuotume prieš. Balsavimas vyks Liepos atsiprašau, bet pirmiausia turiu suteikti žodį ponui Nostai, kad jis užbaigtų. Ačiū labai, pirminkė. Aš galiu pasisakyti labai trumpai. Ponia e, Leuven labai įsamei pasisakė žuvinkistės komiteto požiūriu ir aš norėčiau grįžti prie to ir tiesiog pakalbėti apie vystimosi politikos aspektus susijusius su šias rytimi. Man atrodo, kad mes turėtume neturėtume būti darybų partnerių, jeigu kyla rizika e, sukelti pavojų visam susitarimui su šiuo regionu. Jeigu pavyks susitarti dėl susitarimų su atskiromis valstybėmis, man atrodo, kad e, tai bus kliūtis regioniam bendradarbiavimui visame regione. Manau, kad turėtume likti tame etape, kokiame esame dabar ir turėtume visų pirma atsižvelgti į siaurų susitarimo aspektus. Taigi primenu, kad galite mm, pateikti pastabas iki birželio 3, o balsavimas vyks birželio 24. Dabar perinėme prie 8 darbos virkės klausimo. Tai yra es vystimosi politikos finansavimui skirtas reputacijų ir paskų derinimas per laikotarpį nuo 14 iki 20 metų, taigi e, paskolų derinimas arba sulėjimas, kalbant apie atsinaujančio finansavimo problemas, kuris skirtas vystimui Europos Sąjungoje. Iš vienos pusės komisija numato ženklų augimą tai yra didesni fond, didesnis lėšos bus skirtos išorės vystimuisi, o iš kitos pusės ekspertų platforma, kurią 12 e, e, e, metais suformavo pas komisiją, kalba apie tai, kad gali būti pakankamas finansavimas ir jie baigė, komisija baigė savo darbą ir dabar aš norėčiau, kad mes mūsų komitete aptartume šitas klausimus kalbant apie tai, kad bus sumažintas pagalbos biudžetas, tai buvo partinis prioritetas ir mm, tikrai bus sumažinti papildomi for, fondai ir tai sumažins vystim, vystima, vystimasi, o reikia tikrai derinti ir pasiekti tinkamą mechanizmą, kur Europos Sąjungoje, kuris padėtų atitinkamai suderinti viešoje ir privataus e, sektoriaus investicijas. Visų pirma, mes išklausysime ekspertus, kurie e, atliko tyrimą užsakytą mūsų e, komiteto dėl derinimo ir dėl rizikos, kurios turi šitos, kuri, kuri šitas derinimas. Ir ponas Batas, kuris yra komisijos stebėtojas, kom, mūsų komiteto stebėtojas, mums dabar pateiks savo požiūrį, savo nuomonę apie tai, kas gali būti, kas vyks vykdant tokią priemonę. Aš sutikiu žodį ponui Pedro Marasan, kuris dalyvavo tyrimo darbe ir žodis jums skiriamas, jums skiriamas 15 minučių. Muchas gracias. Ačiū labai, pirmininkė. finansavimo priemonių derinimas praktiškai parodė viską, apie ką yra kalbama šiame tyrime. Galiu paminėti kelis dalykus. Visų pirma, e, tokiu būdu e, pavyksta e, suderinti viešai ir privatų finansavimą. Antra, tokiu būdu galima e, suderinti stambių projektų finansavimą, kurių nebūtų įmanoma kitaip finansuoti. Ir e, trečia, tai e, padeda gauti papildomų įnašų iš valstybių narių ir kartu užtikrinti Europos Sąjungos vystimosi bendradarbiavimo veiksmų viešinimą. Europos platforma šioje srityje derinant finansavimą buvo patvirtinta 2012 metais ir buvo padarytas svarbus žingsnis gyventinant regioninius mechanizmus finansavimo derinimo srityje. Mūsų nuomonė platforma suteikia daugybę galimybių nustatyti įvairius standartus, normas, strategijas. Visą tai leidžia ne tik padidinti finansavimo kiekį, bet ir pagerinti jo kokybę. Šiuo požiūriu manome, kad reikėtų pagalvoti apie siūlomą valdysenos struktūrą šios platformos kontekste. Yra orientuojamasi į valdymą orientuotai į institucijas, e, taip pat į pačią gyvendinimo struktūrą. Tačiau iki šiol į platformą žiūrėta kaip į fiksuotą platformą. Bet e, ji neturi jokios privalomos funkcijos, panašiai kaip e, kitos ES politikos priemonės. Ir dėl to reikia dar susitarti konsolidavimo proceso metu. Platforma turėtų vaidinti itin svarbų vaidmenį, tobulinant valdysenos struktūras susijusias su įvairiais regioniniais mechanizmais nuo 2007 metų. E, stengiamės užtikrinti tolesnį įvairių institucijų veiklos nuoseklumą, suderinimą visų institucijų, kurios dalyvavo, dalyvauja regioninių mechanizmų gyvendinime ir be to yra svarbu stebėti, kaip vyksta šis procesas techninėse darbo grupėse. Norėčiau paminėti štai kokius aspektus, kurie taip pat yra paliečiami mūsų parengtame tyrime. Pirma, Yra svarbių skirtumų tarp valdysenos struktūrų susijusių su įvairiais regioniais mechanizmais ir tai ypač pasakytina apie e, naudos gavėjų dalyvavimą. Europos komisijos e, dalyvavimas visuose mechanizmuose yra vienas iš e, teigiamų šios struktūros aspektų, nes tokiu būdu yra užtikrinama galimybė nustatyti tuos, kas atsako už politikos vykdymą, už e, skurdo išnaikinimą, kaip yra e, nustatyta. E, taip pat, e, kas dėl galimo interesų konflikto, šiuos aspektus taip pat reikia pasiaiškinti, gyvendinant atitinkamą mechanizmą Afrikoje. Taip pat pastebėjome, kad Europos ES institucijos mano, kad techninės darbo grupės gali turėti gana didelę įtaką projektams, bet manome, kad tai yra ginčtinas klausimas. Tyrime e, yra kalbama apie tai, kad reikia skaidrių taisyklių, kuriomis e, būtų užtikrinamas ex ante ir ex post vertinimas, kaip e, reikėtų vertinti ES finansavimą, kiek jis atitinka ES vystimosi politikos tikslus. Kas dėl šių mechanizmų valdymo, jie turi būti įgyvendinami atsižvelgiant į e, tikslą, skurdo išnaikinimo tikslą. Ir turime pagalvoti apie tai, kiek šie mechanizmai e, apriepia e, tikslinių grupių interesus. Panašu, kad regioniniai e, mechanizmai ne visai užtikrina pilietinės visuomenės dalyvavimą ir e, jais nepavyksta įskaidyti visų institucijų minėtų abejonių. Kas dėl šių mechanizmų valdymo struktūros atrodo, kad visa tai yra pernelik techninio pobūdžio ir atrodo, kad laikomasi požiūriu iš, virsu, iš viršaus į apačią. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip turėtų veikti ši platforma, siekiant ir toliau išlaikyti stebėsenos ir auditavimo galimybę. Kas dėl orientavimosi į poveikį skurdui Poveikio vertinimas dėl šiuo metu galiojančių regioninių mechanizmų galėtų padėti sklaidyti daugelį abejonių ir e, toks vertinimas turėtų apriepti ne tik e, sudarinto finansavimo mechanizmų poveikį gyventinant e, tikslus, bet jis taip pat turėtų apriepti ir analizę, kiek tai yra aktualu partneriams Tai reiškia, kad e, toks vertinimas e, turėtų būti pagrystas e, prioritetais pagal strateginius dokumentus, pagal politikos dokumentus atitinkamoms šalims. Vertinimo procesas turėtų apriepti kiekybinius ir kokybinius aspektus, techninių grupių veiklą vietos lygmenių, taip pat tai, ką veikia pilietinės visuomenės organizacijos vietose. Vertinimas turėtų būti subalansuotas taip, kad galėtume susidaryti bendrą įvaizdą e, apie tai, kaip e, šie mechanizmai veikia ir e, kokios naudos jie atneša naudos gavėjams. Reikia taip pat pagalvoti apie tai, kaip pats mechanizmas kokį poveikį jis daro, tai yra labai svarbu. Ir e, taip pat reikia galvoti apie tvarius pokyčius, e, kurie yra įgyvendinami, taikant mechanizmus. Analizai yra pristatyta daugia lypė skurdo apibrieštis, e, vadovaujantis EBPO apibrieštimi. Kalbama apie tai, kad reikia įtraukti atitinkamą rizikos analizę, o kas dėl dalyvaujančiųjų šalių vaidmens. Pagal mechanizmą yra numatoma galimybė gerinti koordinavimą e, ES viduje ir išorės santykiuose. Ir e, visa tai yra e, grindžiama EBPO sukurtų bendradarbiavimo ir koordinavimo mechanizmų. Platformos kontekste yra nustatyta, kad dalyvių vaidmuo yra siejamas ne tik su konkrečiomis institucijomis, tokiamis, tarkim, kaip Europos investicijų bankas. Reikia turėti omenyje, kad reikia užtikrinti ir pakankamą mechanizmų lankstumą, laipsniškai atsisakant diferencijavimo apriepiant vidutinių pajamų lygio ir mažo pajamų lygio šalis, e, reikia e, visą tai atsižvelgti, nes e, gali kilti rizika susijusi su pernelik didelę skolą ir poveikį turi atsverti vietos finansavimas, galintis daryti įtakos infliacijai. Kalbant apie vidutinio pajamų lygio ir mažo pajamų lygio šalis, galvojama ne tik apie pajamų vienam gyventojui lygį. Reikia taip pat atsižvelgti ir į kitus aspektus susijusius su koordinavimo ir bendradarbiavimo platforma. Kas dėl pagalbos, paramos, čia irgi vadovaujamasi tam tikrą logiką ir yra e, stebima gana didelė rizika, kurią reikia vertinti vadovaujantis BPO gairėmis. Labai svarbu siekti tikslų, bet e, jie turi būti gyventinami ne bet kokią kainą. Pilietinės visuomenės organizacijos uh, iškėlė nemažai svarbių klausimų ir abejonių ir turime būti atlikdami vertinimą. Mūsų tyrime yra minima, kad vienas iš būdų užtikrinti tai, kad šie projektai, finansuotini projektai būtų sutelkti ties skurdu, yra atlikti ex ante poveikio vertinimą, konkrečiai skiriant dėmesį skurdui, taip kaip daro EBPO. Tai yra tie įvairūs aspektai, kurie ypač aktualūs, kalbant apie investicijas į infrastruktūrą. Ir ne visuomet tokiais atvejais, kaip žinoma, yra sutelkiamas e, dėmesys žmogaus teisėms ir kitiems panašiems klausimams. Reikia pagalvoti taip pat apie e, tiesioginių, tiesioginius ir netiesioginius perdavimo e, kanalus ir apie e, su jais susijusius aspektus. Taip pat kalbame apie skolų tvarumą. Paskolų ir dotacijų derinimas, kaip žinoma, e, yra pagrystas viešosios skolos e, skatinimu, atsižvelgiant į įvairius aspektus rinkos lygmenių. Kai finansinės rinkos yra nepastovios, tvarumo lygiai gali keistis labai staigiai ir e, būtina atsižvelgti į bet kokią su šiais mechanizmais susijusią rizikos analizę. Taip pat, e, kalbant apie dotacijų ir paskolų derinimą ir e, mechanizmus, reikia turėti omenyje ir atitinkamos skolos rizikos analizę ir tai, kiek indeksai yra susijęs su ribomis ir reikia atsižvelgti taip pat ir TVF ir tarptautinių bankų rodiklius. Pernai, e, turint omenyje e, minėtus finansinius sunkumus e, valstybėse donorėse, kyla rizika, kad dotacijų ir paskolų derinimo mechanizmai gali palikti nuošalyje kitas priemonės, pavyzdžiui, tiesiog nekoncesinę pagalbą, kovojant su skurdu kurios e, tikslas buvo labiau būtent kovoti su skurdu. E, taip pat e, turime pagalvoti ir apie tai, kad finansavimo derinimo mechanizmas gali turėti didesnės finansinės naudos, bet kartu tai gali atsiliepti kitiems klausimams, kitoms priemonėms, kurios taip pat gali e, padėti išnaikinti skurdą kai kuriuose valstybėse. Tam, kad išvengtume visos šios rizikos, galėtume apsispręsti dėl e, tam tikrų gairių, tam tikrų kodeksų, kuriais vadovaujantis būtų galima e, spręsti, kaip turėtų elgtis valstybės narės, koks e, korekcinis mechanizmas galėtų būti taikomas šioje platformoje ir e, tame turėtų dalyvauti Europos parlamentas. Pagal tuos kodeksus būtų galima nustatyti ar e, atitinkamas projektas kovoja su skurdu tiesiogiai ar ilgalaikėje perspektyvoje ir ar siekiama sumažinti lyčių skirtumus, ar siekiama kovoti su kultūrinė neligybė ar užtikrinama aplinkos apsauga. Taigi, e, tokiu būdu galime stebėti šios mechanizmus regioninių lygmenių. Ačiū. Bartsta. Labai ačiū. Bartsta. Žodis jums. Um, ik hoef natuurlijk uh, jullie niet uit te leggen. Uh... Ačiū, pirmininkė. Žinoma, Neturiu Jums aiškinti, apie ką konkrečiai kalbama, kai svarstome šią priemonę, dotacijų ir paskolų derinimo priemonę. Tikrai nebūtina Jums aiškinti, nes jau yra labai daug dokumentų, kuriuose kalbama apie šias priemonės, kuriuose jos yra paaiškinamos. Jau kalbėjome apie tai, kad šalise, kurios gauna vystimosi e, pagalbą, daug e, lėšų skiriama būtent šiems mechanizmams. Taip pat um, yra atitinkamų formacijų, kurios yra atsakingos už um, pagalbos skirstimą vystimosi srityje, yra įvairių bendradarbiavimo susitarimų ir taip toliau. Taigi yra tikrai labai daug referencinių tekstų, kuriuos galėtume čia paminėti. Jeigu teisingai pamenu, pernai e, spalio antrąją dieną parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje Europos parlamentas kalbėjo apie tam tikrą tendenciją, pokytį, kuris šiuo metu yra svarstomas, mes jį palaikėme, bet e, įsakėme ir įvairių abejonių. Plenarinėje sesijoje minėjome, kad reikėtų labai kruopšiai apmastyti visus šios klausimus, mes negalime tiesiog aklai uh, pasitikėti šiuo procesu, turime suprasti, kokių e, pasiekmių gali turėti ši priemonė ir parlamentas turi būti nuolat informuojamas apie visas e, išvadas susijusias su šiais procesais. Kas dėl e, siekiamų tikslų, mes kalbame ne tik apie skurdo išnaikinimą, kalbame ne tik apie kovą su neligybė. Žinoma, tai yra svarbiausi tikslai, kovoti su skurdu, užtikrinti didesnę lygybę. E, tačiau taip pat e, kalbėjome apie tai, kad e, priemonės, kurių būtų imamasi derinant finansavimą, turi pasitarnauti tam, kad būtų siekiami ir ir gyvendinami ES vystimosi politikos tikslai. Negalime e, sauliaisti gyvendinti priemonių, kurios būtų priešingos kitos politikos e, krypčių tikslams. E, ponas Mara, Morasan aptarė platformą, aš jam esu dėkinga su šią apžvalgą, tai buvo labai įsami ataskaita ir mums visiems Ji atrodo labai teigiama. Europos parlamentas e, nori dalyvauti šiame procese. Ir buvo e, įvykęs politinis susitarimas, kurio, e, susitikimas, kurio metu buvo pradėta ši iniciatyva. Taip pat birželio 21 dieną yra numatytas kitas susitikimas šią temą ir uh, turiu um, kelias abejonės, kuriomis norėtume su jumis pasidalyti. Aš jau apie tai kalbėjau ir anksčiau. Uh, Pirmiausia, man kiek neramu dėl administracinių dalykų susijusių su e, derinimo priemonės e, administravimu. Gali būti įvairių atvejų, kai reikia identifikavimu, kalbame apie įvairius projektus, kuriems gali prireikti finansavimą derinti, bet uh, iš tikrųjų atrodo, kad um, ne visos delegacijos dalyvauja, dalyvauja tik uh, mažiau nei 50 procentų delegacijų ir jeigu ne visi dalyvauja, kyla rizika, kad bus projektų, kurie neatsitiks mūsų gairių, mūsų tikslų. Buvau susitikęs su kai kuriais asmenimis, kurie mane patikino, kad e, tie duomenys jau buvo pasenę, bet vis dėlto buvo pritarta, kad reikia labiau įtraukti delegacijas. Ir viena iš Europos parlamento rekomendacijų turėtų būti būtent dėl dalyvavimo. Jeigu norime, kad e, projektai gautų naudos iš derinimo priemonės, reikia užtikrinti, kad dalyvautų delegacijos. Tai yra pirma pastaba, mano pirma abejonė. Uh, E, kitas dalykas yra susijęs su e, žmonėmis vietose. Pilietinė visuomenė, žinoma valdžios institucijos, e, viską žinome iš Lisabono sutarties, iš vystimosi politikos ir kitų tarptautinių dokumentų. Ir žinome, kas būna tais atvejais, kai vietos žmonės nėra įtraukiami į procesą. Renkame projektus, kuriuos būtų galima finansuoti pagal derinimo priemonę, bet juose nedalyvauja vietiniai gyventojai. Tai man kelia susirūpinimo. Taip pat toliau e, kalbėjote taip pat ir apie poveikio vertinimą savo studijoje. Poveikio vertinimas e, turi būti atliktas e, iš pat pradžių e, reikia e, kalbėti apie kovą su skurdu, reikia turėti omenyje kriterijus, e, kurių turime laikytis. Tie kriterijai taip pat turi būti vertinami, vertinant projektus post factum, bet atrodo, kad ne visos nuostatos dėl vertinimo yra aiškios. Gal tokį paužiūrį reikėtų taikyti ir derinimo priemonės atveju. Uh, Tai mano e, trečioji pastaba. Dabar vartoju pastaba dėl ekonominių aspektų. Čia kyla tam tikra rizika. Komisija ir finansinės institucijos gali būti taip, kad jos naudosis e, derinimo priemonę ir tam tikras konkrečias kitas priemonės e, dažnai atsižvelgdamos būtent į rinkos tendencijas į ekonomikos augimą ir galbūt per nelik daug pastangų bus dedama tam, kad šios lėšos būtų automatiškai perskirstomos. Ir aš apie tai girdėjau kalbėdamasis ir su kitais. Atrodo, kad tai yra logiška, bet vis dėlto bijau, kad tai gali kelti riziką subalansuotam augimui siekiant išnaikinti skurdą. Jeigu pažvelgtume į socialinį sektorių, į MVI, panašu, kad e, jos dažnai atsiduria nepalankioje padėtyje, kai yra taikoma dotacijų ir paskolų derinimo priemonė. Ir tikrai at, tokiais atvejais atsiranda žmonių, kurie gali nukentėti. Dar vienas dalykas, jau kalbėjome apie platformą ir e, tose diskusijose buvo pastebėta, kad nepakankamai dėmesio uh, skiriama nuoširdžioms pastangoms e, išnaikinti tą tokį tikrą didžiausią skurdą, kuriam ir turėtume skirti daugiausia pastangų. Reikia pagalvoti apie tai, kiek iš tikrųjų mes darome konkrečiai tam, kad būtų išnaikintas didžiausias skurdas. Žinoma, Mūsų politika ne visuomet e, yra nuosekli šioje srityje. Taip buvo iki šiol. Žinoma, yra įvairių lygmenų, yra ES e, e, lygis, pasaulio banko lygis ir visų tų lygių paužiūris skiriasi. Yra komisijos pusė, yra įvairios kitos institucijos, kurios dalyvauja ir turime užtikrinti koordinuotą požiūrį būtent šioje finansavimo derinimo srityje. Taigi čia dar galima daug ką nuveikti. Baigdamas, norėčiau pasakyti, kad šiuo metu negalime būti tikri, kad skurdo išnaikinimas yra finansavimo derimo veiklos šerdis. Mums reikia didesnio skaidrumo ir taip pat reikia tam tikros struktūros, sistemos, kuri mums leistų įvertinti, kas vyksta praktiškai. Ir tai yra e, vienas iš mano kritinio komentarų. Turime labiau įtraukti pilietinę visuomenę, tikrai daug daugiau negu yra dabar platformos kontekste. E, vadinasi, reikia ne tik stebėtojų, tokių kaip mes, kaip Europos parlamentas, ne tik ekspertų. Jeigu ekspertų komitetas tvirtina išvadas, tai kokios po to yra pasiekmes, kokie yra rezultatai, tas irgi yra neaišku. Mes turime ribotą poveikį, galime daryti ribotą įtaką kaip Europos parlamentas, kaip stebėtojas. Yra narių, e, valstybių narių, kurios dalyvauja šiuose diskusijose, bet dažnai pastebiu, kad daugelio valstybių narių nėra. Man atrodo, Belgija, Junktinė karalystė dažniausiai dalyvauja, bet kaip dėl kitų, kaip dėl pilietinės visuomenės, atrodo, kad jau jos atstovo visai nėra. E, rytoj vyks susitikimas su komisijos nariu Piebalgs ir e, manau, kad svarbu pasinaudoti šią progą ir iškelti nemažai svarbių klausimų. Kaip dėl komisijos komunikato? Ar bus imamasi kokiu nors tolesnių veiksmų pagal jį? Ar bus imamasi kokiu nors tolesnių veiksmų pagal Europos parlamento rezoliuciją, kuri buvo pateikta spalio mėnesį? Reikėtų visus šiuos klausimus užduoti komisijos nariui Piebalks. Ir aš tikiuosi, kad jūs mane paremsite. Labai ačiū. Ponios Kadeslastra, jūs prašėte žodžio. Dos prezidenta, porque está aquí la, la, la... Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau tik pasakyti tai, kad mm, norėčiau pasveikinti poną Morosaną, parengus tokį pranešimą. Savo pranešime jis labai išsamei pasisakė, tačiau vis tiek kyla klausimų, kuriuos turime išspręsti. Susidaro įspūdis, kad kyla didelė rizika ir šis parlamentas nuo pat pradžių e, skiria didelį dėmesį į tai, kaip galėtume dirbti įsikišdami privataus sektoriaus srityje. E, dabar matome, pavyzdžiui, augančias didelės korporacijas ir turėtume pasižiūrėti į jų elgesio kodeksus ir į tai, kaip reikėtų veikti, dalyvaujant privačių investicijų srityje labai jautrioje sąrangoje. Todėl mums reikia e, specialaus elgesio kodekso Mes negalime laikytis vien tik tai e, direktyva ar, laik, direktyvos ar reglamentų, kurie remiasi rinką. Čia mes kalbame apie privatų ekonomikos sektorių. Matome, kad dėmesys čia skiriamas apskritai pasauliniam lygiui. Ir reikėtų pasižiūrėti į tai, kaip bendradarbiavimas vystimosi srityje turėtų vykti, kokią formą turėtų įgyti. Mes nenorime, kad mūsų politika pasikeistų 180 procentų, 180 laipsnių. Dėkuoju, labai mes vėluojam ir dabar e, teiksiu pono Karno dviems mintims ir po to Europos komisija atstovui ponui Šose Beg dar dviems minutėms. Taigi, ponas Kara, ponė Karano, žodis jums. Thank you very much. Uh... Labai ačiū. Dėkoju už šio tyrimo autorius, taip pat ponui Stainui, žio pastabas. Mes aktyviai dalyvaujame platformoje ir taip pat einame konkrečių išvadų link, ypač kalbant apie tam tikrų parametrų nustatymą, siekiant nustatyti eksantę ir ekspost poveikį projektams, kurie yra finansuojami pagal šią sistemą. Tai yra mūsų pogrupio tikslas. Jis buvo įsteigtas šioje platformoje. Taip pat mes siekime bendradarbiauti su kitomis institucijomis, pirmininkaujant komisijai, tam, kad pagerintume įvairius e, dotacijų ir paskolų derinimo aspektus. Ir esu tikras, kad kolegos čia smarkiai prisidėjęs. Mes tvirtai remiame tokį derinimo požiūrį, jeigu jis remiasi ES politikos tikslais ir ES standartais. Tai yra pagrindinis susirūpinimą mums keliantis dalykas. Mes siekiame užtikrinti, kad būtų tam tikras matomumas ES. Tai yra ypač svarbu, kuomet veikiame tam tikrose finansavimo projektuose už ES ribų ir jeigu norime pasiekti tam, tikros, tam tikro poveikio. Ir tai bus svarbu renkant duomenis apie projektus, kurie iš tikrųjų buvo finansuoti. Galiausiai taip pat manome, kad dar yra erdvės įgyti didesnės įtakos tiek finansiškai, tiek Ekonomiškai mes iš patirties matome, kad galime pritraukti finansavimo ir lėšų ne tik iš kitų finansinių institucijų, bet taip pat ir iš privataus sektoriaus ir taip pat kitų naudos gavėjų fondų ir įgyti didesnį svorį Europos Sąjungai. Ypač taip pat bendradarbiaujant ir su partnerėmis šalimis, tai yra labai svarbu taip pat ir ES delegacijai. Ačiū. Dėkuoju, dabar žodis komisijai atstovui, ponui Šosabek. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai pasisakysiu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti vystimosi komitetui už tai, kad mus čia pakvietė. Norėčiau padėkoti ponui Morafan už jo atliktą tyrimą. Uh, Mes pritarėme didžiai daliai argumentų, kurie jau buvo išdėstyti. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Stajas ir ponui Cortez už jų pastabas. Aš parengiau gana ilgą pasisakymą, tačiau pasistengsiu kalbėti apie esmę. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti ir paaiškinti, kad regionin, darbas ties regioninės investavimo instrumentais arba jų derinimu visuomet turi atitikti ES tikslus. Mes tai turime užtikrinti. Ir sektoriai, kuriuose dirbame, energetika, transportas, infrastruktūra, socialinis sektorius galiausiai, tai yra sektoriai, kurie buvo e, nustatyti kaip sektoriai galintys gauti finansavimą ir prisidedantis prie skurdo mažinimo. Kaip mano kolega Alessandro iš INB pabrėžė, mes čia dirbame rimtą darbą su šia platforma, siekiame, iki e, galėtų būti rezultatai, tam, kad galėtume pamatyti, kokį poveikį daro tokių finansinių mechanizmų derinimas. Mes jau pasiekėme tam tikrą sutarimą su finansinėmis institucijomis dėl e, rezultatų indikatorių, rodiklių ir taip pat žengsime žingsnį toliau. Tai nebuvo lengvas uždavinys. Mes dirbome ir ties E, kitais rodikliais. Darbas dar kol kas nėra baigtinis, bet mes judame tą kryptimį. Norėčiau pabrėžti tai, kad vienas nurodymas finansų institucijoms, kurį mes duodame, yra tai, jog jie turėtų susisiekti su institucijomis nuo pat projektų vykdymo pradžios. Ir tai padarydami, jie taip pat turės užtikrinti, kad būtų įtraukiama pilietinė visuomenė į tą projektą. Manau, jog Derinimo mechanizmai suteikia mums išskirtinę galimybę koordinuoti įvairių vystimosi veikėjų pastangas, ne tik finansinių institucijų, tačiau taip pat ir organizacijų, organizacijų donorių. Ir turime taip veikti ir ateityje. Jūsų laikas jau beveik baigėsi, sako pirmininkė. Na, dar norėčiau tarti keletą žodžių apie derinimo mechanizmus. Mes Mūsų darbinė sąranga suteikia mums galimybę suteikti ES didesnį matomumą, e, vykdant tokį vystimosi bendradarbiavimą. Tai yra daug labiau negu kad per bet kokius kitus instrumentus. E, Man tik belieka padėkoti ponui Moras už, už tai, kad jis atėjo ir ponui Partas už jų darbą, už jūsų e, dalyvavimą mūsų komiteto darbe ir už tai, kad išklausėte viską, ką mes sakėm šiandien, išklausėme komisijos nuomonę. Taigi būtų gerai, kad jūs e, parengtumėte komunikatą dėl šito derinimo ir kad parlamentas galėtų oficialiai reaguoti šitą dokumentą. Dėkuoju. O dabar pereiname prie kito klausimo struktūrinis dialogas dėl komisijos darbo programos 2014 metams. Tai yra labai svarbus mūsų darbo tvarkės e, punktas, tai yra susipažinti su komisijos darbo programa 14 metams, e, kalbant apie humanitarnės pagalbos sritį. Ir man tikrai didelė garbė vėl e, pasveikinti atvykusi mūsų komitetą ponę komisijos narį Kristaliną Georgievą. Mes e, žinome, kad pagrindų susitarimas parašytas tarp, pasirašytas tarp komisijos ir parlamento 10 metų spalį leido komis, komisijai ir, ir komitetams išsakyti savo e, nuomonę dėl komisijos iniciatyvo atitintiems metams. Ir dabar kalbėsime apie komisijos darbo programą 14 metams ir vertinsime teisės aktus ir e, komisijos priimtus įsipareigojimus teisėkuros e, įsipareigojimus patikrinti, ar jie atitinka mūsų komiteto prioritetus ir ar netrūksta kokios nors e, rimtos iniciatyvos. Mes taip pat turim pasakyti, kokios yra teisėkuros iniciatyvos mums pačios svarbiausios ir būsimos komisijos sudėčiai. O rytoj mes tęsime struktūrinį dialogą ir bendrausime su komisaru vystimosi klausimams Andris Pielbaks ir remintis išsakytomis nuomonėmis, mūsų koordinatoriai e, parengs rekomendacijas e, pirmininkų suėgai dėl komisijos darbo programos 14 metams. Pone komisijos, e, ponė komisijos narė visų pirma pateiks mums komisijos idėjas dėl jų darbo darbo programos 14 metams. Vėliau jūs galėsite užduoti klausimus dėl šios darbo programos įgyventinimo, dėl šių metų programos ir dėl ankstesnių metų. Jūs taip pat galite pateikti ir pasiūlymus dėl ateinančių metų darbo programoms. Aš norėčiau priminti, kad šis pasikeitimas nuomonėmis tai nėra nuolatinis nu, pasikeitimas nuomonėmis dėl humanitarinių projektų, dėl e, humanitarinių krizių konkrečiuose šalyse arba e, regionuose, bet mūsų diskusija turėtų susitelkti ties e, komisijos darbo programa. Taigi, ponė Georgieva, aš suteikiu žodį jums. Euh, merci, madame le président. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Euh, kaip visuomet atvykstu į šį komitetą, tikėdamasi, kad jūs puikiai dalyvausite diskusijose. Ir jei leisite, norėčiau iš pradžių e, suskirstyti savo pastabas į tris dalis. Pirmiausia, kalbėsiu apie tai, kaip sprendžiame aktualiausius humanitarinius poreikius, e, kaip teikiame humanitarinę pagalbą žmonėms, kuriems to labiausiai reikia, tai yra svarbiausias mūsų prioritetas. Antra, kaip mes vykdome savo dar... teisėkūrinę programą. Daug ką dar reikia nuveikti šiais metais, e, tam, kad 2014 metais matytume šių teisės aktų vaisius. Ir taip pat, e, kągi darome, kalbant apie prioritetinės politikos rytis 13 metais ir trečia, ką darome, kad užtikrintume, kad šiais sunkiais laikais biudžeto suvaržymai namuose atneštų visą vertę mūsų piliečiams, kurie dabar kai ko atsisako. Tikiuosi, kad matysime tokios politikos įgyvendinimo rezultatus 2014 metais. Ir ketvirta, kalbėsiu apie tai, kaip mes vykdome prioritetus humanitarinės pagalbos skirimo srityje. Šiais metais mano darbo sritis privalo išlikti prioritetu numeris vienas. Kaip mes padedame žmonėms, kuriems to labiausiai reikia ir kaip tai atliekame efektyviausiu būdu. Norėčiau suteikti jums, pateikti jums pavyzdį to, kokią pažangą pasiekėme. Tikiuosi, jog ši pažanga ir toliau bus tęsiama mano pasiekėjo kito komisijos nario. Taigi pirmiausia, metų pradžioje skiriame išteklius konsultuojantis su parlamentu. Mes esame labai jums dėkingi už jūsų dalyvavimą ir tai mums leidžia skirti 3 ketvirtadalius arba 2 trečdalius biudžeto jau sausio mėnesį tiems prioritetams, kurie, kaip mes žinome, privalo būti prioritetai. Mes tai pradėjome jau praėjusiais metais ir Šie metai, galiu pasakyti, buvo tie, kuriais mes jau brandžiai pradėjome taikyti savo sprendimus ir kitais metais turėsime priimti sprendimą tam, kad galėtume numatyti, kokie bus humanitariniai poreikiai, tokiu būdu, kad tai padėtų ir mūsų partneriams numatyti savo poreikius, finansuojant ir taip pat, kad tai padėtų žmonėms, kurie yra priklausomi nuo tokios paramos, turėti tam tikrą tikrumą, kad ES jiems padės. Šiais metais finansavimo sprendimas apima Sudaną, Somalį, Afganistaną, BRC, pamininti keletą iš jų ir galiu pasakyti, kad jie kitais metais taip pat išliks. Deja, norėčiau, kad būtų galima daryti kitokias prognozes. Vienintelis dalykas, kuris pasikeis, tai ką žinome ateinančių metų pradžioje, Matysime, jog ši krizė vis tiek dar bus su mumis, jį tęsis. Norėčiau e, paminėti tai, ką sakė mano kolega iš Europos humanitarinės tarnybos, komisijos pirmininkui Barozui. Reikėtų užtikrinti tai, kad e, tie, kuriems labiausiai reikia paramos, nepradingtų iš mūsų radarų. Taigi, Šiais metais turėtume užtikrinti tai, kad matydami dramatiškiausią krizę, Europoje turime suvaidinti trejopą vaidmenį. Turime veikti proaktyviai, turime parodyti, ką darome ir turime suteikti realiai paramą. Šiais metais turime Siriją, Malį, Centrinę Afrikos Respubliką, valstybės, kurios kenčia nuo krizės. Dabar yra pripažįstama, kad netidėliotini Europos veiksmai padėjo mobilizuoti paramą. Deja, negaliu Jums pasakyti, kad mes darome pakankamai, kadangi poreikiai auga Sirijoje daug greičiau negu kad mūsų gebėjimai suteikti paramą. Tačiau, jeigu buvo toks veikėjas, kuris e, tikrai buvo noriai nusiteikęs, tai buvo Europa. Mes suteikėme 865 milijonus eurų. Prieš dešimt metų lankiausi Libane ir Jordanijoje. Ir mes esame pirmi skubiai veikiantieji krizių atvejais. Aš dėl to netgi nemiegu ir tikrai ateinančiais metais mes ir toliau dirbsime šioje srityje. Dabar turime 1,575 milijonus pabėgėlių. Tai yra 1575 milijonus pabėgėlių. Milijoną e, pabėgėlių. 700 tūkstančių pabėgėlių, 2 milijonai žmonių neteko savo namų Sirijoje padėtis yra daug dramatiškesnė negu kad buvusioje Jugoslavijoje. Ir tikrai poveikis visame regione šitų katastrofų tampa gazinančią realybę. Malėje šiais metais tikrai veikiame labai veiksmingai, suteikėme 127 milijonus eurų paramos ir tikrai Šis regionas išliks tarp svarbiausių mūsų prioritetų dėl regiono pažeidžiamumo. Deja, mes matėme blogų ženklų, jog vaikai ten gauna nepa, nepakankamai maisto, dėl to, kad šiais metais derlius buvo labai blogas, žmonės neturi pakankamai pajamų. Toliau kalbant apie politikos iniciatyvas. Mes turime du teisėkūrinius pasiūlymus, kurie jau yra toli pasistumėję. Mes tikimės, kad e, užbaigsime jų diskusijas iki 2013 metų ir 2014 jau pradėsime juos įgyvendinti. Vienas yra pilietinės apsaugos teisės aktai. Mes padarėme svarbios pažangos ir norėčiau padėkoti taip pat ir Deve komitetui ir poniai Strifler už jūsų paramą, kurią mums suteikėte. E, ten svarbiausia vaidmenį atlieka aplinkosaugos komitetas, bet jūs taip pat labai aktyviai veikiate. Buvo labai aiškiai parodyta, kad mes stipriname Europos pilietinius gebėjimus, mūsų sugebėjimas atsiliepti krizės susiprėjo. Norėčiau padėkoti poniai Žoli ir visiems komiteto nariams Prašau atvykite į tas teritorijas ir pasižiūrėkite, kaip jūs padėjote mums spręsti krizės ir tai daryti daug veiksmingiau. Antras teisėkūrinės pasiūlymas yra ES e, paramos e, savanoriams. Pone Strifler taip pat labai konstruktyviai dirbo. Norėčiau patikoti už jūsų parengtą pranešimą. Mes susidurėme su rimta padėtimi, kadangi biudžetas yra apribuotas, turime daryti tam tikrus pasirinkimus, tam, kad galėtume apsaugoti savo vykdomą į biudžetą. Taip pat e, mūsų biudžetas skiriamas ES regioniams savanoriams sumažėjo, tačiau jūs rengite labai gerus teisės aktus, kurie padeda Europai išreikšti solidarumą žmonėms, kuriems labiausiai to reikia. Kol kas mes veikiame pernelyg lėtai, tačiau tikiuosi, jog iki metų pabaigos mes e, pasieksime pagreitį ir jau kitais metais judėsime įgyvendinimo link. 2014 metais ir toliau sunkiai dirbsime, remdami politikos iniciatyvas. Pirmiausia, vykdysime konsultacijas dėl to, kaip padaryti, kad humanitarinė pagalba atitiktų tikslus, kaip ją atnaujinti tam, kad ji tiktų 21 amžiui, kaip užtikrinti, kad tai, ką darome, turi didžiulę vertę. Taip pat mes vykdysime atviras grup, konsultacijas su suinteresuotomis gruželio mėnesį vyks konsultacinis susitikimas. Ir rengiantis 2015 metų humanitarinės pagalbos aukšto lygio susitikimui, tikiuosi, kad jūs taip pat aktyviai ten dalyvausite. Antra, e, pasipriešinimo darbo tvarkė Ponas Piebalks e, tai nustatė kaip prioritetą, dabar mes dirbame ties veiksmų planu ir 2014 metais norėtume matyti daug didesnį veiklos įgyvendinimą Sahelio regione, taip pat ir Afrikos kišulyje ir taip pat sieksime pažangos įgyvendinant veiksmų planą pagrindinėse labai pažydžiamosioje šalyse, tokiuose kaip Haitis, Jemenas ir kitos. Mes buvome raginami šio komiteto dirbti, siekiant nustatyti ryšį tarp atkūrimo ir vystimo. Tai tęsėme ir 2014 metais, būtent sieksime numatyti humanitarinę paramą toms šalims, kurios yra labiausiai pažeidžiamos e, atsikurdamos po tam tikrų gamtinių nelaimių ir katastrofų. Čia Europos Sąjunga taps stiprią lyderę pasaulyje ir tiesiog ves visą pasaulį pirmin. Ir galiausiai, kas nemažiau svarbu, Mes ėmėmės e, politinių iniciatyvų dėl labiausiai pažeidžiamų grupių, tai yra moteris, vaikai ir gyventojai e, susidurintys su nepakankamu maitinimu. Komisijos narys Piebalks e, paskelbė naujus komunikatus, naujas policinės sritis ir dabar mes sieksime paversti šios komunikatus praktinę įgyvendinimo veiklą tam, kad parodytume, ką reiškia siekti lyčių lygybės, ką reiškia e, teikti didžiausią dėmesį vaikams, ypač jaunesnėms negu kad penkerių metų, kaip reikėtų veiksmingai dirbti, siekiant kovoti su nepakankamų maitinimų. Šis komitetas skiria ypač didelį dėmesį siekiant reglamentuoti humanitarinės paramos teikimą. Žinote, kad mes svarstėme, ar reikėtų peržiūrėti humanitarinės paramos teikimo reglamentą. Neradome įtikinančių įrodymų, jog tai būtų geriau. Paprastai kalbant, nemanome, kad reikėtų taisyti tai, kas nėra sulūžę. Tačiau mes pažadėjome surenkti konsultacijas šią temą, taigi mes dalyvavome konsultacijose, kol kas dar jų nebaigėme, jos bus baigtos iki birželio pabaigos. Nenorėčiau užbėgti už akių e, galutiniams sprendimui, tačiau turiu pasakyti, kad iki šiol konsultacinėme procese neiškilo patikimų įrodymų, kad reikėtų iš naujo pradėti svarstyti humanitarnės paramos teikimo reglamentą. Tačiau, kaip jau sakiau, konsultacijos baigsis birželio pabaigoje. Galiausiai, ką veikiame siekdami užtikrinti tai, kad ne tik kitus ragintume veikti veiksmingai, bet patys taip nesielgtume. Taigi vyksta proceso peržiūra ir generalinis direktoratas imsis tam tikrų žingsnių ir mes sieksime 15-20 procentų didesnio veiksmingumo per ateinančius penkerius metus. Tai reiškia, jog mes galėsime padaryti daugiau ir geriau turėdami apribotus išteklius. Mes pradėjome jau įgyvendinti šios procesų peržiūros e, procesą, tai bus labai svarbu 2014 metais. Tai yra visus įtraukiantis procesas ir mano kolegos Eko tikrai žino, kad tai yra visų procesų esmė. Taigi tai yra visa apimantis procesas pagal kurį mes galėsime reikalauti iš savo partnerių, remdamėsi tuo, jog ir mes patys dirbame veiksmingai. Antra, mes peržiūrime, peržiūrime savo pagrindinį susitarimą su partneriais ir siekime pasižiūrėti, kaip galime nuveikti daugiau ir geriau žmonėms, turėdami apribotus išteklius. Ir mūsų partneriai yra labai raginami kreipti didesnį dėmesį į tai, jog reikėtų uh, mažinti e, tam tikrą administracinę naštą, kad būtų galima padaryti daugiau. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad praėjusiais metais įgyventinome daugybę institucinių pokyčių dėl išorės veiksmų tarnybos e, pokyčių, taip pat dėl to, jog turėjome nuveikti daugiau turėdami mažiau išteklių buvo padaryta gera pažanga, įskaitant ir išorės veiksmų tarnybą, kadangi dirbame kartu. Tikrai didžiulė pažanga buvo padaryta ir kolegų dirbančių vystimosi srityje. Taigi, kitais metais baigsis mano kadencija, tai yra esminiai metai man ir tikrai tikiuosi, kad mes paliksime Europos humanitarinę tarnybą geroje padėtyje ateičiai. Ir net ir šiandien čia yra kolegų šioje salėje, kurie tai patvirtins. Dėkuoju, o dabar šundis ponė Kortes Lestra. Bueno, muchas gracias, komisarija. La verdad que... Ačiū labai komisijos nariai. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą. Jūsų darbas yra labai svarbus ir jį e, visuomet tenka atlikti turint nelabai daug išteklių. Dėkuojame už tai, kaip atstovaujate mums humanitarnės pagalbos srityje. Tai yra kitokia pagalba, ji mums yra aktuali, ji turi būti teikiama nešališkai ir ji pasiekia tų tikslų, kurių nesugeba pasiekti valstybės narės arba nenori jų pasiekti. Man susidaro įspūdis, kad humanitarinė pagalba yra dalykas, dėl kurio negalima dėrėtis. ES biudžeto procentas skiriamas humanitariniai pagalbai turėtų būti nedėrėtinas klausimas. Ir Manau, kad e, dėl biudžeto balsuota neigiamai šiame parlamente dėl to, kad buvo per mažai skirta būtent humanitarinės pagalbos veiksmams. Mes tokio požiūrio laikysimės ir ateityje. Kiekvienais metais milijonai žmonių įgyja galimybę pagerinti savo gyvenimo sąlygas ir tai yra ES humanitarinės pagalbos dėka. Tai yra labai daug žmonių, įskaitant ir jūsų minėtus vaikus iki penkerių metų kad visi tie žmonės galėtų pradėti eiti į mokyklą, pradėti dirbti, tai vaikai, moteris, ten, kur gyventojai neturi labai daug galimybių. Mes turime prisimti pareigą dirbti ties visais klausimais, kurie yra susijęs su humanitarinė pagalba. Turime įsipareigoti, kad Europos Sąjunga e, imtųsi veiksmų toli už savo sienų, kad padėtų visiems žmonėms, kuriems reikia šiuo metu pagalbos. Mes suprantame, su kokiais sunkumais yra susidūrėma ir anksčiau jau apie, e, nu, su jumis kalbėjau apie struktūrinį dialogą, apie su juo susijusius sunkumus. Žinau, kaip sunku apie tai diskutuoti, žinome, e, kas bus kitais metais ir tikimės, kad e, neiškils net e, da, dar didesnių problemų. Turime tiesiog dirbti toliau, toliau spręsti problemas, su kuriomis galėsime susidurti ateityje ir ypač, manau, turėtume užtikrinti, kad šiame komitete būtų uh, kalbama apie šiuos klausimus labai išsamei. Manau, kad šiuo metu negalime leisti, kad humanitarinės pagalbos finansinė perspektyva sumažėtų. Visiškai negalime to leisti. Galime atlikti mažinimus kitoje srityje, bet ne šioje srityje, nes tai turės e, labai didelį poveikį mūsų ateičiai. Visą tai kelia nerima, bet manau, kad už humanitarinę pagalbą verta kovoti. Labai didžiuojamės tuo darbu, kurį atliekate ir tikrai puikiai atstovaujate Europos Sąjungai, tikiuosi, kad ir ateityje taip bus. Ačiū. Hans. Dabar staigi žodį panagert. Oui, merci. Il est toujours... Euh, Dėkuoju visuomet sunku kalbėti po ponis Georgievos pasisakymų, nes jis yra labai, labai išsami, pateikė paaiškinimus ir čia aš nenoriu perfrazuoti kai kurios pasisakymų. Ir mes gynėme jūsų poziciją, kalbant apie situaciją Sirijoje, kuri tikrai labai na, aiški ir jūsų skiris padarė viską, ką, ką gali, kad galėtų įveikti tą krizę, kaip įmanome su tomis lėšomis, kokios jį turi. Visų pirma, papildomumas tarp ES ir, ir atskirų valstybių narių. Ar jūs nemanome, kad atėjo laikas vykdyti vertinimą, atsižvelgiant į papildomumo poreikį tarp ES ir atskirų valstybių narių? Ir aš kalbėjau su biudžeto komisija pakviesti poną Mastur, parengti dokumentą ir taip pat kartu su ponė Šaly jums vadovaujant dėl to indėlio, kurį galėtų padaryti valstybės narės į tuos fondus, kuriuos jūs turite ir kurie tikrai senka, nes yra reikia daug dalykų, kuris reikia padaryti ir suderina 28 šalių veiklą, kad jos kartu e, atsilieptų į reikiamą situaciją. Toliau antras dalykas yra susijęs su pirmuoju, tai diplomatiniai veiksmai vienų ir kitų. Ką daro arabų šalis? Jos daro kažką, bet to nepakanka. Ir tarptautinėse konferencijose aš manau, kad yra teigiama, kad jūs kaip komisijos narė, kuris atsiliepia į bišališkumo iššūkį savo veiksmuose, jūs tikrai galite įtikinti ir kitus. Ar jūs manote, kad e, jūs esate pakankamai rengamima jūsų kolegų ir išorės tarnybos e, vykdančių tos veiksmus ir e, ta parama vieni kitiems, ar jį galit jūs jie pasinaudoti ir ginant tą nešališkumo principą. Ir trečias dalykas. Aš noriu dar kartą pabrėžti, labai smarkiai pabrėžti, tai, kad reikia laikytis bešališkumo principo, o jeigu ne, tai mes tikrai nieko negalėsim padaryti Sirijoje. Nes, pavyzdžiui, Sirijoje trūksta žodžio apibūdinti jų tą padėtį ir mes liekame, esame budrus ir mes taikome įvairius metodus ir priemonės, kuriais tik tai galime užtikrinti, kad visi galėtų būti atsakingi ir įnešti savo indėlį įveikiant tokią padėtį. Mes. Dėkuoju, ponės Vašel, žodis jums. Excuse me, I was just... Atsiprašau. Žinoma, kaip sakė ponas Garin, po jūsų sunku kalbėti, bet po jo dar sunkiau kalbėti, nes e, jis e, paminėjo svarbiausias temas. Tačiau aš e, norėčiau pono Gerins klausimą išplėsti. Klausimą dėl solidarumo ar bendra. Norėjau jūsų pasiteirauti ar krizė vis plinta pasaulyje ir įvairios nelaimės tampa vis labiau e, globalaus pobūdžio reiškiniu. Tai bus ir ateityje. Ar yra kokiu nors e, pasaulinio masto solidarumo ir bendradarbiavimo koncepcijų. Turiu omenyje e, ne tik Persijos įlankos šalis, bet ir BRICS šalis ir JAV. Jos visos turi bendradarbiauti, pasidalyti tą solidarumo naštą. Žinoma, didžiuojamės tuo, kad Europa e, tebėra lyderė humanitarinės pagalbos srityje. Ir e, jeigu dirbame veiksmingai, tai irgi yra jūsų e, asmeniškai ir jūsų kabineto nuopelnas. Noriu Jums už tai padėkoti. Tačiau e, čia nuolat kalbame, pavyzdžiui, apie Sirijos problemas. Sirijoje įvyko negaivalinė nelaimė. Tai yra problema, kurią sukėlė žmonės. Europos išorės politikos kontekste mes kaip organizacija netinkamai pasielgėme, ne, nesėkmingai dirbome Sirijos atveju ir dabar ieškoma sprendimo. Žinoma, galima buvo įgyventinti politinį sprendimą Dabar jau suprantame, kad galėjome imtis veiksmų prieš dviejus metus, kai e, jau buvo gana aišku, kuria kryptimi e, plėsis ta krizė. Mes e, elgėmės kaip svečiai, diskutavome apie tai su NATO generaliniu sekretoriumi ir pateikiau jam klausimą, į kurį jis neatsakė. Tuo metu jis bandė mus įtikinti, kad uh, Europos solidarumas turėtų būti išreikštas, skiriant daugiau lėšų ginklams ir naštos pasidalymui šioje srityje. Bet aš jo paklausiau, kaip dėl e, solidarumo, kuris būtų išreiškiamas ne e, didesnėmis pinigų sumomis, bet e, patirtimi, patirties dalymusi žinių, žinių dalymusi. Taip pat yra tai taip pat yra ir jo užduotis reaguoti į netikėtą krizę, netikėtus įvykius. Sakiau, kad e, mes turime ne mažiau, o daugiau tų tokių netikėtų įvykių ir turėtume išnaudoti savo potencialą, kad galėtume prognozuoti krizės ir e, problemas. Žinoma, dabar nemėginu spėti, e, kokią politinę krizę toliau galės e, virsti humanitarinę ar kitokią krizę. Žinoma, mums yra aišku, kur yra patiriamos krizės pasiekmes, kur yra išaldyti konfliktai, Ir mums reikia spręsti tas problemas. Mes, e, ar mes laukime, kol tie išaldyti konfliktai taps e, karštais konfliktais, kol e, įsižieps karas. Manau, kad kartu su jumis, ponė komisijos nare, turime mėginti prognozuoti. Jūs dirbate su pasiekmėmis, kai problema jau yra gili ir rimta. Mes taip pat elgiamės ir aš tikiuosi, kad jūs e, suprantate kai kurias mano mintis e, ir atsakysite į mano klausimus bei pateiksite savo komentarų. Ačiū. Dėkuoju, dapšudis, panai Grėmė. Dėkuoju, panai pirmininkė. Aš visų pirma atsiprašau, kad pavėlavau, nes aš dirbu tame komitete. Aš norėčiau grįžti prie klausimo dėl e, klimato pabėgėlių. Na, žinome, kokios nelaimės yra, vyksta dėl klimato kaitos ir jų bus vis daugiau. Ir aš prisimenu, ponė Georgieva, kad kai jūs buvote pasaulio bankė, jūs teikėte vieną iš savo pasisakymų, kad jūs pasisakote kovą prieš miškų nikimą. Ir mano klausimas tą pačią temą, aš norėčiau žinoti, kad kaip komisijos narė, ką jūs galite daryti, sprendžiant šitą klimato kaitos klausimą ką jūs galėjote daryti, siekiant išvengti to klimato pabėgėlių strauto. Ir aš norėčiau žinoti jūsų nuomonę, jūsų analizę ir žinoti, koks yra ES atsakas į šitos klausimus dėl klimato pabėgėlių. Ačiū. Avant de prieš suteikiant žodį poniai Georgievai, aš dar suteiksiu žodį savo pačiai. Kai dėl Sirijos. Mes žinome, kad yra milijonas su pusė pabėgėlių, taip pat žinote, kad iki me, prieš metų, iki metų pabaigos, prieš metų pabaigą 3,5 milijonai, tai sukelia didelės logistikos problemas, kaip pamaitinti šitos žmonės ir užtikrinti tam tikrą saugumą. Mes tikrai žinome, apie smurtą prieš moteris, įvairių, įvairiausią smurtą. Ir klausimas, ar yra įmanomų priemonių. Ir jūs išleidote 8 5 milijonus eurų biudžeto, pusantro milijono pabėgėlių, tai kaip bus toliau, kadangi mes esam pati didžiausia donorė, kai bus 3,5 milijono e, pabėgėlių ir be to destabilizacija Libane, e, kurią taip pat galima numanyti. Aš tikrai labai žaviuosi jūsų darbu, jūsų apsipareigojimu, visais tais humanitarniais veiksmais, kurie labai sunkus, bet aš negaliu neužduoti klausimo Kokia yra jūsų reakcija į filmą, kuris vadinasi Assistance Martel, tai yra mirtina pagalba Haityje, ir kuris rodo, kaip vietos valdžia ne, tiesiog neprisidėjo prie pagalbos. Aš norėčiau žinoti jūsų nuomonę apie šitą filmą, kuris labai sukrėtė visuomenės nuomonę. Taigi, suteikiu jums dabar galimybę atsakyti į šitos klausimus. Um. Thank you. Ačiū visiems už jūsų klausimus, pastabas. Galiu tik padėkoti ponui Kortezui už tai, kad išreiškė paramą finansavimui, humanitariniai paramai. Gera žinia yra tai, kad e, didelė dalimi dėl Europos parlamento paramos ir dėl mūsų piliečių paramos pasiūlymas, kuris buvo pateiktas, e, atspindi nedidelį humanitarnės paramos padidėjimą, o ne sumažėjimą. Ar to pakaks? Na, ateitis parodys, kad tikriausiai ne, bet bent jau mes padidinome asignavimus humanitarinėms veiksmams ir mm, šiek tiek padidinome humanitarnės paramos rezervą. Norėčiau, kad e, jis būtų padidintas labiau, galbūt parlamentas čia kažką galėtų nuveikti, bet bent jau, bent jau privalome apsaugoti lankstumą, perskirstant paramą išorės veiksmų priemonėse. Norėčiau pasakyti, kaip tai svarbu. Praėjusiai metai buvo labai sunkus metai. Buvo krizi, krizė Sirijoje, Malyje, Sahelėje tuo pat metu. Ir daugelį kitų pasaulio vietų e, buvo sunkumų. Ir dėl jūsų paramos, dėl Europos parlamento paramos ir dėl e, už biudžeto komisaro, mes galėjome perskirstyti daugiau 200 milijonų eurų, negu kad buvo numatytas maksimalus mūsų biudžetas ir nematytų išteklių rezervas. Jis sudaro 1,5 milijardus eurų. Metus užbaigėme su 1,3 milijardais eurų ir būtent taip mums pavyko suvaldyti padėtį ir žmonės Sahelija Milijonai jų galėjo išgyventi padėtį, kuri kėlė grėsmę jų gyvybėms. Ir žiniuose netgi tai neatsispindėjo kaip krizė, tačiau taip galėjo įvykti. Ir mano kaip komisarės moralinė pareiga to siekti, ir aš kaip tik ateinu ir šį, ir šį komitetą to siekti, būtent tam, kad būtų uh, padidintas finansavimas nenumatytų atvejų rezervui ir taip pat, kad būtų apsaugoti mūsų gebėjimai perskirstyti išteklius nuo nedidelio prioriteto sričių į tas sritis, kurios kelia grėsmę žmonių gyvybėms ir pasinaudoti tuo lankstumu, nes lankstumas mums yra techninis žargonas, bet vaikui, kuris kaip galėdamas siekia išgyventi, tai yra klausimas gyvenimo ir mirties klausimas. Ir aš siekiu, kad tai taptų realybę. Taigi prašau, pasinaudokime šiuo lankstumu. Mes siūlome 350 milijonų, valstybės narės tai sumažino iki 80 ir pasakė, jog Tai yra vis tiek pakankamai daug, na, bet aš sakyčiau, 350 yra daugiau negu 280 milijonų. Ir vėl ir vėl buvo įrodyta, kad mums būtina įgyvendinti savo įsipareigojimus. Tai yra tiek moralinė pareiga, tiek ir mūsų pačių interesų labui. Koksgi būtų malis, jeigu mes nebūtume ėmėsi ryštingų veiksmų ten, ne tik Malyje, bet ir platesnėme Sahelio regione ir kitur. Uh, Atsakant ponui Görensui apie humanitarinių veiksmų suderinamumą su valstybių narių veiksmais. Praėjusiais metais mums pavyko pasiekti šiokios tokios pažangos. siekiant suvaldyti krizę kartu su valstybėmis narėmis. Ir siekiant pažangos labiausiai nuo krizės nukentėjusių jų atžvilgių. Kas kart, kuomet kyla sudėtingesnis nenumatytas atvejis, mes surengėme susitikimą ir pasinaudojame savo patirtimi ir raginame imtis konsoliduotų veiksmų. Sirijos atveju tai yra esminis dalykas, nes čia mūsų bendrų išteklių nepakanka ir tik dėl to, supratimo, kad visi kartu mes galime nuveikti daugiau, mes visi kaip sąjunga, ne kaip komisija ir valstybės narės, galėjome sutelkti 370 milijonų dolerių. Tačiau mes matome taip pat ir tam tikrą veiksmų papildomumą, tam, kad nefinansuotume, pavyzdžiui, vienos srities uh, labai smarkiai, o kitos beveik nefinansuosime. Būtinas toks suderinamumas. Valstybės narės dabar mato mūsų veiksmus. Generalinis direktorius Klausas taip pat čia yra ir gali tai patvirtinti. Taigi 440 milijonų žmonių gyvena sudėtingai. Mes visi turėtume taikyti konsoliduotesnį požiūrį. Mes visi dar tikrai turime patobulėti, bet bent jau dabar padėtis yra geresnė negu kad buvo anksčiau ir mes turime siekti, kad ji dar patobulėtų. Kalbant apie suderinamumą su politiniais es tikslais, kalbant apie visą pusišką požiūrį, mes laikomės labai paprasto požiūrio. Mes esame viduje, bet ir išorėje. Mes viduje, kadangi gyvename toje pat planetoje. Taigi dalyvaujame. Politiniai veiksmai gali padėti arba kažką sugadinti. Taigi reikia pasižiūrėti, kas būtų žmonėms naudingiau ir taip pat būti atidiems, kad tai nedarytų žalos. Mes noriai bendradarbiaujame visų krizių atvejais, tačiau mes nedalyvaujame, kalbant apie tai, jog hum, sprendimai dėl humanitarnės paramos priimami dviem pagrindais. Poreikiai ir politiniai įsipareigojimai. Mes turime veikti neutraliai, žmonės turi priimti sprendimus nepriklausomai. Mes būtume niekas, jeigu nesielgtume nešališkai. Sirija, na, nereikia apie tai net kalbėti, kaip, kokia sudėtinga padėtis yra Sirijoje. Bet paimkime Malio šiaurę. Malio šiaurėje mes niekada iš ten nepasitraukėme būtent dėl neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo. Ir dabar dedamos pastangos atkurti šiaurę. Kasgi ten yra? Humanitarnė bendruomenė. Komisaras Piebalks skyrė 23 milijonus eurų humanitarinėms organizacijoms tam, kad būtų pradėta atkurti pagrindinių paslaugų teikimą – elektros, energiją, vandenį ir kitą. Bet mes ten nebūtume, jeigu mes būtume suvokiami kaip politizuota jėga, Taigi mūsų visų labui turime saugoti neutralumą ir nepriklausomumą. Ar mes sulaukime pakankamai paramos ir kaipgi visą tai veikia? Na, kalbant atvirai, kartais manau, jog mes esame lik ir, tam, lik ir uodega, mėginanti visginti šunį. Mes matome, ką reikia nuveikti. Tiesiog šaukiame, kad būtų įmamasi veiksmų. Ir kartais jaučiamės lyg ir tie plaukeliai ant uodegos mėgintų visginti šunį, nes mūsų veikla yra palyginti nedidelė. Bet argi būtų teisinga, kad uodega visgintų šunį? Taip, nes mes esame taip arti tų problemų. Paimkime Siriją. Esame Libane ir Jordanijoje. Matome, kokia grėsminga yra padėtis, matant pabėgėlių srautą. Ir bendruomenės e, tiesiog susiduria su konkurencija dėl darbo vietų, dėl e, būsto nuomos ir kitų dalykų. Ir mes turime pareigą uh, atnešti daugiau vystimosi išteklių, imtis daugiau veiksmų tam, kad galėtume stabilizuoti Jordaną ir Libaną. Turime imtis tokių veiksmų. Ir nesakyčiau, jog neigiamas dalykas yra tai, jog kartais esame visų kitų priešakyje. Turime įsipareigoti pasiekti savo politinius tikslus. Bet, kaip jau sakiau, galime atvesti arklį prie vandens, bet negalime priversti arklio gerti. Ir kartais atsidurime tiesiog desperatiškoje padėtyje. Štai arklys, čia vanduo, bet e, tai jau ne mūsų valiuje jį priversti gerti. Taip pat norėčiau pabrėžti tai, kad kuo daugiau dirbame kartu krizių atvejais, tuo daugiau turime gebėjimų koordinuoti savo veiklą, tuo jie to, labiau tobulėja. Mes, pavyzdžiui, e, dalyvavome e, nuo pat pradžių, mes Malyje dalyvavome apmokant karius, jie yra mokomi ne tik kovoti, bet taip pat ir ginti pil... E, civilius gyventojus. Taigi, dirbdami kartu, mes išmokstame iš savo Sėkmės, pasimokome iš sėkmės ir mūsų gebėjimai tik stiprėja. Taigi, mes dirbame visų labui. Ir čia pereinu prie solidarumo ir bendradarbiavimo. Jau nebekalbame apie tai, kurios e, skurdžiosios šalys yra e, E, pažeidžiamos, pavyzdžiui, o, o nebesakome, kad turtingusios šalis e, yra saugios, nes, pavyzdžiui, Oklahomoje e, smogė tornadas, įvyko nelaimė Japonijoje, keičiasi klimatas. Mūsų planeta ekonomiškai dirba daug intensyviau, rizika kyla visiems. Ir mūsų įgaliojimų dalis yra siekti uh, užtikrinti tokių katastrofų prevenciją, būtina užtikrinti solidarumą visais lygiais. Negalime išleisti iš akių to, jog galbūt vieną dieną ir turtingai šaliai prireiks pagalbos. Taigi solidarumo kūrimas nėra vien tik tai e, tų žmonių atžvilgių, tų milijardų žmonių atžvilgių, kurie eina miegoti šiandien alkani. Solidarumas nėra vien tik tai skurdžių šalių atžvilgių. Solidarumas yra ir klimato kaitos atžvilgių. Mes visi bendrai turime galvoti apie tai, kas neįmanome. Neįmanoma, tam turime kurti solidarumą veiksmingai. Tai nėra lengva. Žvelgiu į jūsų išvalgas Būtent dėl to mes e, gavome naują centrą, kuris galėtų planuoti tuos atvejus, kuomet kils krizės toli nuo mūsų, tačiau taip pat ir mūsų namuose. Taigi, norėčiau ir jūsų paprašyti spausti mus dirbti tam, kad galėtume geriau numatyti, turėtume gerius, geresnius gebėjimus numatyti ir geresnius gebėjimus dirbti kartu. Mes labai smarkiai dirbame, kad pritrauktume naujų donorų. Mes keliaujame į Kiniją, Rusiją, kol kas dar ne į Braziliją, bet taip pat vyksiu ir ten galbūt. Ir matau, kad tai yra sudėtinga dėl to, jog yra skirtingos perspektyvos, tačiau tai nėra neįmanoma, nes yra viena sritis, siekiant užkirsti kelią katastrofoms ir reaguojant į jas. Būtent mes neturime vienodų politikos krypčių, taigi čia reikėtų pasinaudoti šią sritimį, kad bendradarbiavimas taptų veiksmingesnis. Na ir reikėtų pasveikinti tuos, kurie tinkamai dirbė. Pavyzdžiui, Kuveite buvo suorganizuota konferencija šiais metais, buvo surinkta 300 milijonų e, dolerių, kurie buvo skirti. Aš tikrai sveikinu ir džiaugiuosi daugeliu ir drąsinu kitus. E, tuo sekti. Kalbant apie klimato pabėgėlius, dabar turime naują politikos kryptį, na, galbūt per vėlai, bet pagaliau turime. Ir čia Teikdami humanitarinę pagalbą mes siekiame sukurti atsparumą įvairiems šokams, ypač susijusiems su klimato kaita. Komisijos, komisijos narys Piebalksas čia yra svarbiausias. Na, mes netokie svarbus, bet mes finansavome dvi svarbės programas šiais metais. Viena, vienai skirime 1,5 milijardus eurų, siekiant sukurti atsparumą Sahelio regione, 280 milijonų eurų pirmiesiems dviejams metams ir numatyta skirti milijardą eurų per atinačius septynerius metus. Taigi, mes labai rimtai žiūrime į pažeidžiamumą dėl klimato kaitos, kadangi dėl to žmonės netenka namų, yra daugiau pabėgėlių, be jokios abejonės. Vienintelis klausimas, kuris kyla, yra toks. Ar galime padėti bendruomenėms, teikdami paprastas priemonės tam, kad jie galėtų geriau atsilaikyti prieš klimato riziką. Ir klausimas kyla, ar galime tai daryti pakankamai dideliu mastu, atsižvelgiant į problemos mastą. Kalbant apie Siriją, Pone Žoly, tai yra siaubinga. Ypač vaikams ir ypač mergaitėms. Kas labiausiai kenčia nuo krizės? 55 procentų pabėgėlių yra vaikai, jaunesni negu 18 metų amžiaus, moteris toliau ir mergaitės E dažniausiai daugiau jų nelanko mokyklos negu kad berniukai. Nuo 20 iki 30 procentų mergaičių eina į mokyklas. Anksčiau mm, vidutinės pajamas gaunančioje šalyje jos turėjo daug didesnį išsilavinimo lygį. Sirijoje tiesiog yra prarastoji karta dėl to, kad vaikai nėjo į mokyklą. Aš visuomet prieš akis matau tuos veidus. Norėčiau pasidalinti su jumis tik tai vieną istoriją. Aišė, 13 metė, jos motina neįgali gyvena savadarbėje trobelėje, nelanko mokyklos, kadangi jie yra vienintelė, kuri gali uždirbti šeimai pinigų, dirba mažiau negu kad už 2 eurus per dieną, dirba laukuose. Taigi aš sėdžiu su jais, kalbuosi su Aišė ir jos mama. Ir žinoma, norėjau pasakyti, kad, na, tikiuosi Aišė, kad galėsi grįžti į mokyklą. Bet žinau, kad ji negrįž. Žinau, koks sunkus jos gyvenimas, Žinau, kas jai nutiks, ji anksti ištekės, galbūt ji bus ištekinta 14 ir jos svajonės pasibaigs. Taigi tokios mergaitės kaip ji, jų yra tūkstančiai, įskaitant ir tas mergaitės, kurios yra anksti ištekinamos, kadangi jos neša pelną savo e, skurdžiom šeimoms. Kultūriškai joms tai yra labiau primtina negu mums, bet tokia yra gyvenimo realybė. Taigi, ką galime padaryti? Norėčiau grįžti prie savo paprastos minties. Skirti prioritetus Libanui ir Jordanui, skirti vystomąją paramą Libanui ir Jordanui, tam, kad jie ir toliau galėtų priimti pabėgėlius, taip pat, kad galėtų plėsti mm, švietimo paslaugas, medicinos paslaugas, 3 milijonai pabėgėlių. Tai nėra už klausimo ribų. Kaipgi galime tai spręsti. Vienintelis būdas e, tai spręsti yra ir toliau skirti didesnį finansavimą, bet ne tik iš humanitarinio biudžeto, iš vystamojo biudžeto, iš tarptautinių institucijų. Aš labiausiai buvau nusivylusi Libane ar ten buvo pasaulio bankas. Pasaulio banko nebuvo Libane. O tai yra šalis, kurioje vystamoji parama turėtų būti prioritetas. Taigi norėčiau maldauti visų kreipti dėmesį ne tik į Siriją, ieškoti ne tik politinio sprendimo dėl Sirijos. Nes jeigu net ir rytoj galėtume priimti tokį sprendimą, krizė jau yra per daug užsitęsusi. Todėl turime remti Libaną ir Jordaną. Tai turi tapti mūsų prioritetu. Kalbant apie eh, Haičio filmą, turiu pripažinti, kad nemačiau jo. Mano kolegos man pasakoja apie jį. Aš jo nemačiau, taigi neturiu tiesioginės reakcijos. Bet eh, galiu pasakyti tai, ką mačiau, kai nuvykau į Haitį prieš trejus metus. Ir ten mačiau siaubingą siaubingus žemės drebėjimo padarinius. Tai nėra visgi didžiausia Haičio problema. Didžiausia problema yra tai, kad vyriausybė beveik visiškai neturi gebėjimų. E, patys žmonės yra tiesiog neįtikėtinai atsparus. Tačiau valdžios institucijos yra labai silpnos. Ir nepasitikėjimas vyriausybė yra pats didžiausias, kokie esu mačiusi savo gyvenime. Žmonės man pasakys, pone Žali, prieš trejus metus ir dabar. Neduokite jokių lėšų vyriausybei, neduokite jai jokių pinigų. Toks yra nepasitikėjimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turi būti ilgalaikis įsipareigojimas atkurti vyriausybės gebėjimus. Ir donorų bendruomenė veikia neteisingai. Aš nežinau, ką rodė filmas, bet žinau, kad iš karto po žemės drebėjimo mes ten nuvykome ir pasakėme tiesiog iš savo geronoriškumo, kurį turėjome, iš užuojautos haiečiui, štai 10 milijardų dolerių. Po trejų metų norime, kad ši šalis būtų visiškai transformuota, nes davėme jai 10 milijardų dolerių. Ha, kaipgi galima uh, įsisavinti 10 milijardų dolerių šalyje, kuri buvo sužlugdyta. Taigi aš manau, kad trūksta realaus suvokimo Haičio problemos atžvilgiu ir reikėtų kad vyriausybė sugebėtų pasinaudoti donorų teikiamą paramą. Tačiau tai netransformuos šalies. Reikia dešimt metų, kad būtų atkurtos institucijos. Tai nevyko. Aš esu susirūpinusi dėl to, kad mes e, pamiršime apie krizę Haityje, dėl to, kad mūsų dėmesio koncentracija yra tokia trumpa. Tai būtų labai didelė klaida. Nemačiau to filmo, pažadu jums, kai grįšiu. Aš pasiskaitysiu savo užrašus, kągi turiu pasakyti apie tą filmą ir pažadu, kad kitą kartą pasakysiu savo nuomonę apie jį. Ačiū. Non, c'était bon. Euh, madame Džordžiu. Euh, Dėkuoju. Žodis panas Kipter. Pana Šočio jau atsakė mano klausimą. Tikimės jau baigėme keitimis nuomonėmis, šiam, kaip šios turinio dialogo dalį. Ir man belieka padėkoti poniai Georgievai už tai, kad jie atėjo čia ir su mumis pasidalino savo nuomonės ir papasako apie savo darbą. Dėkuoju Jums. E, oh. Already answered it. Okay. This lack of competence, I think. Yes.